Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, gerbėjai ponai ir ponios. Keli pranešimai. Um, there's a change in the text. First of all, apologies for the Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad mes dirbame būtent šioje salėje, tai nėra įprastinė mūsų salė. Nežinau, ar jie e, labiau mums tiks ar mažiau, bet kitą kartą mes susitiksime tikrą įprastinėje savo salėje. O čia, man atrodo, kad kažkur jūs sėdite labai toli. Ir gal net man ir sunku bus e, stebėti, kaip jūs balsuosite. Taigi atsiprašau už tai, kad mes turėjome pakeisti salę. Toliau keisis šiek tiek mūsų darbų grafikas, ponios Vinci e, nu, rengiama nuomonė, tai yra 14 e, darbo atverkės punktas, kažkokiu yra problemų dėl vertimo? Ar visi girdite vertimą? Ar viskas yra gerai? Nėra vertimo į vokiečių kalbą, teisingai supratau? Viskas gerai dabar. Viskas gerai. Puiku, dėkoju. Na kągi, mes pakeisime šiek tiek e, vieną narės privačios ribotos atsakomybės bendrovės e, klausimo nagrinėjimo laiką. Tiksliausiai bus atidėtas kitą mūsų posėdį ir pakeitimus galima bus teikti iki birželio ketvirtos dienos. Be to siūloma sukeisti vietomis penktą punktą, tai yra teisėkurus kontrolėje skirtas laikas. Tai reiškia, kad mes pirmiausia aptarsime platformos klausimus, o po to pereisime prie naujų viešųjų pirkimų direktyvos perkelimo nacionalinę teisę. Taip yra dėl to, kad komisijos narys, komisijos atstovai kurie dalyvau šiuose svarstymuose, turės anksčiau išeiti. Na kągi, gal mes nuo to ir pradėkime. Gal kas nors galėtų trumpai papasakoti apie trišalės dėrybas? No, we'll start with the update on the ODR platform because the Commission Gerai, pradėsime nuo ODR platformos, nes aš žinau, kad pusė dešimtos komisijos atstovai turės išeiti, o tai yra nepaprastai svarbus klausimas. O po to persime prie naujų viešųjų pirkimų direktyvų perkelimo ir po to tik tai aptarsime, kas vyksta trišalėse dėrybose. Ir po to persime prie balsavimo. Na kągi. Pone Spano, prašau, žodis jums. Labas, labas rytas, labai malonu Jūs matyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad jūs pakvietėte mus į savo posėdį ir dėkuoju už tai, kad jūs supratote, kad mes negalime pasilikti ilgiau. Mano kolegė e, liks su jumis. Mes džiaugiamės, kad mes galime atsakyti jūsų klausimus dėl uh, internetinės ginčių sprendimų sistemos. Ir galiu pasakyti, kad pažanga padaryta būtent jūsų komiteto darbo dėka. Ir mes norėtume jums pranešti, kad darbai vyksta kaip yra numatyta ir kad rengiami šiuo metu techniniai sprendimai. Mes esame šiandien čia, Europos parlamente. Lankėmės pas jūs ir kovo trečią dieną ir tuomet papasakome jums apie šios platformos funkcinės savybės ir taip pat mes be abejo pasižymėjome visas komiteto narių padarytas pastabas, ypač tas, kurios buvo susijusios su vertimu. Norėčiau Jums pranešti, kad mes stengiamės į tas pastabas atsižvelgti šiuo metu, kai koreguojamos yra techninės platformos savybės. Ši pl platforma yra rengiama remiantis alternatyvių ginčių sprendimo metodų direktyva, jūs tikriausiai ją prisiminate. Uh, Toje direktyvoje nurodyti trys tikslai. Tai yra užtikrinti, kad alternatyvos ginčių, alternatyvos ginčių sprendimas būtų prieinamas visiems piliečiams Europos Sąjungoje. Taip, kad galiausiai visi verslo sektoriai galėtų naudotis šią sistemą. Tai reiškia, kad ir pirkimų pardavimų sutartys e, pateks į taikymo sritį ir atitinkamai yra koreguojama ši sistema, užtikrint skaidrumą, da, efektyvumą ir da, teisingumą. Be to, mes suprantame, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad priekeiviai įmonės teiktų išsame informaciją apie šios sistemos veikimo ypatumus vartotojams. Viskas turėtų būti parengta iki šių metų Liepos mėnesio. Mes jau surengėme seminarą šią temą, jisai vyko praeitų metų kovo mėnesį, buvo skirtas valstybėms narėjams paaiškinti, kaip veikia ši sistema ir dabar valstybės narė supranta, kad, kad jos privalo pranešti komisijai apie tai, kaip, kaip vyksta darbas. Pone, ponia Jūrova priminė valstybėms narėjams, apie tai savo laiške, kuris buvo išsiųstas e, visoms valstybėms narėms. Jame buvo pabrėžta, kad laiku būtina pranešti visą reikiamą informaciją. Be to norėčiau Jums priminti, kad e, pirmą kartą komisija valdys, administruos tokio dydžio, tokio masto platformą, kuri veiks visoje Europos Sąjungoje Ir šios platformos tikslas yra palengvinti internetinį ginčių sprendimą visoje ES ir mes manome, kad tai yra nepaprastai svarbus skaitmeninės rinkos kūrimo elementas, nes ginčius galima bus spręsti ne teisme, spręsti kur kas greičiau ir tai be abejo turėtų paskatinti mūsų vartotojus aktyviau naudotis elektroninės prekybos paslaugomis. Mes turime labai aišku teisinį pagrindą, jame e, aiškiai apibriešta, ką galime ir ko negalime daryti. Ir taip pat pagal tą teisinį pagrindą mes turime užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. Ir ši platforma, platforma turėtų pradėti veikti 2016 m. sausio mėnesį. Ir panašu, kad mes dirbame pagal grafiką. Ši sistema bus nemokama ir ji veiks visomis oficialiomis ES kalbomis. Toliau, gal galėtumėt parodyti antrą skaidrę. Mums padeda ekspertų grupė, kurioje e, dirba alternatyvių ginčių sprendimų e, e, ekspertai iš valstybių narių, taip pat vartotojų ir verslo organizacijų atstovai ir taip pat ES neįgalumo forumo atstovai, nes mes norime, kad šią platformą galėtų naudotis ir neįgalėję. Mes taip pat norėčiame padėkoti jūsų komiteto sekretariato darbuotojams, kurie dalyvavo mūsų ekspertų susitikimuose. Ir tai buvo nepaprastai naudinga, už, ypač už, užtikrinant, kad jūs būtumėt laiku informuojami apie tai, kas vyksta. Komisija taip pat rengia įgyvendinimo aktą, na, kuris yra būtinas tam, kad ši, program, ši platforma galėtų pradėti veikti. Ir 2015 metų. Uh, per antrą ketvirtį turėtų būti ši, e, šis įgyvendinamasis aktas pateiktas e, atitinkamai grupė, kad jie jį patvirtintų. E, konsultacijos vyko 2014 metais ir juose dalyvavo tiek nacionaliniai nacionalinių ir ES vartotojų ir verslo organizacijų atstovai, įskaitant ir mažo ir vidutinio verslo atstovus. Per tas konsultacijas mes e, susilaukime nemažai pastabų, kritinių ir teigiamų. Ir mes jums apie tas pastabas pasakojame kovo trečią dieną. Toliau, tai yra paskutinė skaidrė, E, lapkričio mėnesį įvyko bandymai ir po to mes susilaukėm pastabų, į kurias atsižvelgėme. Ir dar kita, kiti bandymai turėtų vykti e, birželio mėnesį, juose taip pat dalyvaus suinteresuotų šalių atstovai. Ir mes tikime, kad mes galėsime tuomet išsamei viską aptarti. Ir šiaip tai viskas vyksta pagal numatytą tvarkaraštį ir aš su manimu atsakysiu, ponė pirmininkė, į komiteto narių klausimus. Dėkoju. Man atrodo, yra šiek tiek sumaišties, nes mes neatsitikėjome pranešimo platformos demonstravimo komiteto posėdžių metu. Na, jūs parodėte visą pristatymą tos e, platformos. Tai įdomus dalykas visiems komiteto e, nariams. Tačiau manau, kad Gal e, ir įdomu tai buvo išgirsti nariams, kurie nedalyvavo pirmajame posėdėje platformą pristatant. Jie turėjo progą pamatyti tą pristatymą. Ir e, tiesiog norėjome sužinoti, kokių pasiekta tolesnių rezultatų. Kad galėt, ir mes patys dalyvaujame antrajame konsultacijų raunde. Ponas Turmes prašė žodžio, regis, jau kitų prašau pasirodyti, kas nori kalbėti. Pon, dėkoju, ponė pirmininkė. Mes dalyvavome pristatant AUDR platformą ir iš tikrųjų buvo puikiai pristatyta ši platforma. Man iš tikrųjų padarė didelį įspūdį tas atliktas darbas. E, man įdomu ir tai, kaip jūs parengėte tą pranešimą ir jį pristatėte. Viki, jeigu vėl komiteto posėdžių metu galėtų būti pristatyta ta platforma iš naujo, mums būtų iš tikrųjų labai įdomu, nes mūsų tuomet posėdį dalyvavo labai nedaug. Tad pirmiausia, aš norėčiau pasakyti ačiū už jūsų atliekamą didžiulį darbą. Puikiai suprantu, kaip tai yra sunku. Turėčiau du klausimus. Vienas Mūsų kolega, kiek atsakingas už šį klausimą, yra išvykęs dabar į komandiruotę ir dar tebėra šalių, kurios nėra paskyrusios oficialių savo struktūrų, kurios turėtų būti koordinavimo darbo atliekantis centrai susiję su ODR, su tos platformos dėgymu tai tą galėtų, būti tai galėtų daryti vyriausybų skirtos struktūros arba, pavyzdžiui, vartotojų gynimo struktūros, kai kurios šalis nepaskyrė atsakingų asmenų ir aš norėčiau paklausti, ar kaip vyksta šis darbas, tas skirimo. Ar daug yra nepaskyrusių atsakingų struktūrų šalių, ar, ar jų yra nedaug? Na ir be abejo, vertimo klausimas tos platformos irgi svarbus buvo klausimas, aktualus. Lenkų, anglų kalbos e, egzistuoja regis ir norėjau paklausti, kaip vyksta darbas šią linkmę. Tikiuosi, kad galėsime birželį dalyvauti testuojant šią platformą. O šiaip sveikinu už atliktą darbą, dėkoju pirmininkė. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimų, ar galime dirbti toliau? Kolegė Krapinį. Dėkoju. Nu, norėčiau pasakyti, jog tikrai labai gailiuosi dėl to, kad negalėjau dalyvauti pradinėje, pradinėje prezentacijoje, kai vyko pristatymas pirminis. Uh, tos platformos pristatymus pritariu, kolegai reikėtų skirti laiko ir pristatyti dar kartą šią platformą komiteto posėdžio metu. Aš manau, žmonėms su negalė prieiga prie šios platformos yra labai svarbus dalykas. Ir norėjau pasiklausti, kiek laiko valstybės narės turi pateikti notifikacijas. Ir Viki, norėčiau paklausti, ar galėtume pasiskirti datą, kad ta platforma būtų pristatyta tinkamai komiteto posėdžio metu. Ir to komisijos, sakau, dar kartą klausiu, kada valstybės narės turi notifikuoti apie tokius sutruos paskirti. Pirmininkė. Be abejo, valstybės be abejo, mūsų komiteto nariai domisi šiuo klausimu. Ir man atrodo, E, frakcijų posėdžių metu buvo paskirtas toks laikas, bet ir aišku, pristatyti reikia, kad suprastume geriau e, šią platformą ir jos veikimą. Žmonės tiesiog vienu metu net buvo sustabdę darbus, kad galėtų pagilinti tuos, kurie buvo atlikti ir kad galėtų pasirengti tam demonstravimui. Tad reikėtų nekenkti E, platformos plėtojimui tik tai dėl to, kad komitetas nori geriau suprasti, kaip tai veikia. Galbūt būtų galima sužinoti, kaip vyks tolesnės konsultacijos ir galbūt, pavyzdžiui, būtų kažkoks etapas, kur labiau įsitraukti į tuos darbus galėtų parlamento nariai. Galbūt E, jūs vėl tam tikrų metų birželį vėl pristabdysite darbus ir tuomet galėtume padiskutuoti, nes tuomet galėtumėt pademonstruoti parlamentui, kaip veikia ši platforma, kad būtų galima e, maksimaliai pasidalinti informaciją, minimaliai trukdant darbui. Dėkoju. Prašom, gerbiama kolegė. Děkuji e, za slovo. Já jsem se také účastnila. Pane Senhamová, ačiū už suteiktą žodį dalyvavau šiame demonstravime, kai platformos veikimo ir tikrai buvo viskas labai įdomu. Tai yra pakankamai kompleksiškas klausimas, sudėtingas vartotojams. Ne tik vertimas yra svarbus, mes kalbame apie direktyvą susijusią su ODR, su ta platforma. Yra numatyta galutinė data, Liepos 25 diena, Tačiau norėčiau paklausti, kokios informacijos turite apie valstybių narių galimybės perkelti e, nacionalinę teisę reikiamus teisės aktus. Gali atsitikti taip, kad ne visi sutilps į tą numatytą laiko limitą. Dėkoju. Spano, would you like to come back? Thank you. Thank you very Prašau, gal norėtumėte atsakyti? Dėkoju, e, iš tikrųjų pastabų susilaukime nemažai, kai vyko e, šios platformos prezentacija. Uh, Ir e, mes turime puikią komandą, jie jau pusantrų metų dirba rengdami šią platformą. Dabar dėl e, IGS kontaktinių e, asmenų. Skaitame ponios Tun klausimą. Taip, iš tikrųjų, čia mes dirbame labai įtemptai ir kartais mes dirbame su nacionaliniais vartotojų teisų apsaugos organizacijomis Ne visose šalyse mes turime tokius kontaktinius asmenys, bet vienaip ir kitaip jie bendradarbiauja glaudžiai su mūsų komitetu. Vertimas, mes pasižymėjome visas jūsų pastabas išsakytas per bandymus. Ir mes taip pat susitarėme su Luxemburgė veikiančių ir vertimo raštų tarnybą ir jie padės mums uh, atlikti vertimus, kai jau sistema veiks. Labai svarbu, kad Europos komisijos vertimo raštų e, departamentas padėtų mums parengti automatinio vertimo e, galimybės, e, užtikrinant, kad būtų naudojami tie patys terminai tai be abejo patobulinant vertimo kokybę. Ir šiuo metu be, beveik visas mūsų techninio pobūdžio darbas ir yra susijęs su vertimu. Tai rūpi mums tiek pat kaip ir jums. Ir mes jau padarėme nemažai pažangos, bet dar kai ką reikėtų padaryti. Dabar bandymai. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas. Dėl techninių priežasčių bandymai užtrunka. Ir būtų gerai, jei jūs suprastumėte, kad, kad birželį vyksančiai bandymai užtruks keturias dienas ir juose dalyvaus visos interesuotosios šalės, leiskite mums pirmiausia viską pabaigti, išklausyti suinteresuotų šalių pastabas, po to mes galėsime pagalvoti, kaip galima būtų platformą patobulinti ir po to mes galėtume pristatyti jums šią platformą. Tai būtų gal protingiau ir geriau Birželio mėnesį turėtų vykti šie bandymai. Pone Jūrova prisėmė šį įsipareigojimą, kai vyko struktūrinis dialogas su jūsų komitetu. Mes pasižymėjome, kad jūsų komitetas išreiškė tokį pageidavimą ir pasistengsime į jį sureaguoti. Uh, Toliau AGS direktyva, čia mes iš tikrųjų stebime, kas vyksta, e, dirbdami su e, atsakingais komitetais ir valstybėmis narėmis. Iš tikrųjų, šiuo metu mes dar neturime visos informacijos apie tai, kaip ši direktyva buvo perkelta į nacionalinę teisę, bet e, tai terminas dar nesuėjo. Ir mes dirbame, raginame valstybės narės dirbti sparčiau ir tikimės, kad ir Europos parlamentas taip pat paragins jas dirbti geriau sparčiau. Dėkoju. Labai dėkoju. Na, man atrodo, kad visi šio parlamento e, nariai susilaukia laiškų, kuriuose kalbama apie įvairius ginčius, kurie kyla tarp įvairių e, įmonių e, ir vartotojų ES. Ir būtų puiku, jeigu ateityje visi galėtų ginčius spręsti internetu ir kad galėtų tai daryti savo kalbą. Bet mes norime, kad šis tema tikrai veiktų sklandžiai ir gerai. Ir komiteto nariai nori nuoširdžiai jums padėti, nes e, tai padės mums padėti tiem žmonėms, kuriems mes atstovaujame. Ir kaip ir pasakė ką tik komiteto e, vicepirmininkė, jei šis sistema neveiks gerai, nusiskundimų susilauksime mes. Taigi aš įtariu, kad po tų keturių dienų bandymų jūs gal iš tikrųjų galėtumėte ateiti mūsų komiteto posėdį ir atskirai e, surinktą susitikimą su jumis, kuriame galėtų dalyvauti komiteto nariai. Ir gal mes galėtume taip pat pasikviesti ne tik komisijos atstovus, bet ir suinteresuotų šalių atstovus, kad jie galėtų mums papasakoti apie savo įspūdžius. Tai būtų labai naudinga, nes leistų mums suprasti, kaip visa ši sistema veiks. Jūs norite, kad mes ragintume žmonės naudoti šią sistemą, bet tam mes turėtume viską, viską iš pradžių išsiaiškinti. Nes jeigu mums viskas bus aišku, tuomet mes ir visiems kitiems galėsime paaiškinti, kaip sistema veikia, galėsime ją reklamuoti. Taigi, siūlyčiau arba po jūsų keturių dienų bandymų surinkti tokį, tokią prezentaciją, arba gal rugsėjo mėnesį. Na kągi, dabar siūlau pereiti prie e, viešųjų pirkimų. ir naujųjų viešų pirkimų direktyvų perkelimą į nacionalinę teisę. Denis de Jong paprašė, kad e, mums būtų pateikta papildoma informacija apie tai, kokiu žingsniu buvo imtasi tam, kad būtų palengvintas mažų vidutinių įmonių dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose. Mūsų komitetui šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir mes manome, kad naujųjų viešų pirkimų direktyvų perkelimas į nacionalinę teisę yra labai aktuolus klausimas Ir mes tikimės, kad e, tų naujų teisės aktų perkelimas nacionalinė teisė turėtų palengvinti e, mažų vietinių įmonių galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Pane Šešovska, ar ne? Tai atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę, bet gal jūs galėtumėt mums e, papasakoti apie tai, kaip vyksta teisės aktų perkelimas ir patos iki scenarių klausimus. Dėkoju, dėkoju už tai, kad jūs pakvietėte komisijos atstovus į savo posėdį, kad mes papasakotumėm jums apie tai, kaip perkeliami yra naujai viešų pirkimų teisės aktai nacionalinė teisė. yra parinktas bendras viešųjų pirkimų do, dokumentas, kaip jums yra žinoma. Praeitais metais pradėjome veikti, pradėjome dirbti pagal komitologijos procedūrą ir Vienas iš jų yra susiję. Mūsų darbas vyksta dviem kryptimis. Pirmiausia, mes dirbame su bendrųjų pirkimų dokumentu. Tai yra dokumentas, kurį turėtų renkti, turėtų būti rengiamas tam, kad būtų įrodyta, kad ekonominiai subjektai atitinka visus nustatytus kriterijus. Kaip jūs ir pasakėte, tai yra e, dokumentas skirtas supaprastinti visą procedūrą ir sumažinti administracinę naštą, kuri tenka tiek įmonėms, tiek e, viešuosius pirkimus rengiančioms institucijoms. Ir be abejo, mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, norėdami parengti kuo geresnę standartinę viešų pirkimų formą. Pradėjome darbą praeitų metų lapkričio mėnesį Iš pradžių dirbome raštu ir iš valstybių narių susilaukime nemažai pastabų. Ir šiuo metu tas pastabas nagrinėjame ir svarstame, kaip turėtų atrodyti šį standartinę formą. Įvyko du susitikimai, paskutinės vyko praeitų, praeitą e, savaitę, pirmadienį. Ir tikimės, kad galiausiai mes galėsime dirbti pagal numatytą darbų tvarkaraštį. Tai reiškia, kad kad mūsų tarnybos turėtų parengti galutinius visų tekstų variantus iki vasaros atostogų ir mes tikimės, kad oficialiai šie dokumentai bus patvirtinti iki šių metų pabaigos. Tai reiškia, kad a, a, viską turėtume spėti padaryti dar prieš sueinant direktyvos perkelimui numatytam terminui. Norėčiau Jums pranešti apie tai, kaip vyksta darbas šiuo metu. Pirmiausia, da, pirmą kartą toks ben, e, tokia bendra standartinė forma bus naudojama viešuosiuose pirkimuose. Todėl mes e, norime užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp e, pirkimus rengiančių institucijų būtinybės užtikrinti aiškumą ir ekonominių subjektų administracinės naštos mažinimo Mes e, e, ieškojome varių sprendimų, galvojome apie kompromisą ir pagalvojome, kad e, ekonominiai subjektai turėtų pateikti pareiškimą apie tai, ar jie atitinka ar netitinka numatytus kriterijus ir ar jie yra pasirengę daryti, ką nors keisti savo veikloje tam, kad atitiktų tuos kriterijus. Ir tie kriterijai turėtų būti nurodyti visose viešų pirkimų dokumentuose. Taigi čia iš esmės nekalbame apie tai, apie paprastus kokius dalykus, apie tai, tai, ar sakysime taip ar ne į klausimą. Mes kalbame apie labai išsamų dokumentą, kuriame viskas turėtų būti labai aiškiai išdėstyta. Ar mes manome, kad tai yra geriausias variantas ir šią savaitę. De, uh, vyks mūsų susitikimas su suinteresuotomis šalimis ir mes tikimės, kad jisai bus parinktas jau gegužės mėnesį ir bus patvirtintas iki 2015 metų pabaigos. Tai tiek įžangos ir dabar be abejo su malonumu atsakysiu į jūsų klausimus. Dėkuoju. My... Turiu keturias pavardės kalbėtų sąraše, penkias jau. Polina Sarabela, Jova, De Jong, Sengalova ir Skrapinį. Pradėkime. Būtent tokią tvarką. Mes turėtume užduoti klausimus, panašiai kaip plenarinėme posėdžiu dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Europos komisijai už tokią detalę apžvalgą, nes prie tos direktyvos dirbom pusantrų metų Europos parlamente, nes gruodžio 21-2011 gavome e, komisijos siūlymą, 2014 sausį balsavome, tad prireikė poros netgi metų darbo dėl visos eilės kylančių klausimų. Įmonių lengvesnė prieiga, ypač mažų įmonių prieiga prie rinkos, turi pačių vairiausių aspektų. E, procedūra susijusiu su elektroniniu parašu taip pat yra labai svarbus dalykas. Norėčiau prie darybose kitų mūsų aktualių klausimų e, pasukti. Pirmiausia, kai dėl valstybių narių požiūrių, dėl perkelimo šios direktyvos, aš manau, kad e, galėčiau sakyti, jog trilogo metu taryba norėjo norėjo rinktis e, ekonominių požiūrių palankiausią siūlymą ir mažiausią kainą. O mes parlamente atrėmėm tokią poziciją, sakydami, kad e, ne visada reikia rinktis pigiausią pasiūlymą, e, nes ne visada tai apsimoka. Mes pasirinkome tą kitą savoką - The Most Advantageous Economic Standard - palankiausias ekonominis standartas. 18.2 straipsnis Jis buvo labai kontroversiškas, vyko labai aršios darybos dėl to. Ten buvo numatytos taisyklė, e, taisyklės, iš pačios buvo 18.2 straipsnė, paskui 15.2 buvo pasakyta, kad reikia e, laikytis europinių direktyvų ir nacionalinės darbo teisės nuostatos. Buvo dažnai, kai skelbiami konkursai, e, susidūrėma su socialiniu dempingu, žmonės gauna patį mažiausią atlyginimą, patį mažiausiai mano atlygintą. Aš norėčiau paklausti, kaip pasikeitė valstybių narių požiūris numačius šį straipsnį. Dabar subrangos grandinė. Kartais ekonominių požiūrių jinai visai naudinga, nes gali viešųjų pirkimų rinkas įtraukti mažos ir vidutinės rinkos. Tačiau, kai ta grandinė per ilga, tai yra visiškai ekonomiškai nenaudinga, netgi žalinga kartais. Mes norėjom didesnių skaidrumo, sakėm, kad reikėjo, kad, kad būtų pat, pasie, reikėjo pasiekti, kad būtų pateikta papildoma informacijos. Ir mes pasirinkome savoką shell vietoj may. Tai yra įmonės turi teikti informaciją apie tai, kokioje bus pasirinkami subrangovai, jeigu jie laimėtų konkursą. Ir paskui valstybės narės, paskui pasirėmėme savoką mei, valstybės narės uh, galėtų e, įgyvendyti tam tikrus dalykus. Kaip valstybės narės dabar žiūri į tas nuostatas? Nebetęsiu to savo klausimų sąrašo. Manau, kad kolegos Dejong iškeltam, e, iškeltai problemai galime pritarti. Dabar reikia pasakyti, kad pasibaigus balsavimui parlamente darbas nesibaigė. Komisija turi dabar suvaidinti esminį vaidmenį, prižiūrėdama, kaip direktyva perkeliama ir įgyvendinama. Koncesijų direktyva irgi labai svarbi. E, trečiasis dabar etapas. Turėsime priemonių dėžutę, tikimės, kad jinai bus pati geriausia, tačiau vėlgi, e, ar bus pasinaudota tomis priemonėmis ar ne. E, reik, reikėtų, kad pasikeistų mentalitetas iki pačios mažiausios savivaldybės, visų, kad būtų galima pasirinkti ekonominių požiūrių geriausius siūlymus, kaip sakė komisaras Barnie pateikęs reformą, šis rytį 19 procentų BVP ES yra pagaminama įgyvendinant e, viešuosius pirkimus. Norėčiau išreikšti pageidavimą, ponė pirmininkė, reikėtų, kad vyktų dažniau tokie posėdžiai kartą per ketvirtį ar dažniau, kad galėtume prižiūrėti šios direktyvos perkelimą į nacionalinę teisę. Teoriškai tai turėtų vykti iki 2016 metų balandžio 16 dienos. Dėkoju. Quite... Pirmininkė, ačiū. Nemačiau, ar iš komisijos kas nors nori kalbėti. Jūsų rekomendacijas išklausiau ir taip, to, reikėtų per, prižiūrėti perkelimą į nacionalinę teisę šios direktyvos. Ponas Žiūvan, prašau. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mano klausimai ir komentarai dėl direktyvos yra dėl, direktyvo, dėl koncepcijų direktyvos ir dėl viešųjų pirkimų direktyvos. Aš e, nepakalbėsiu apie tai, ką sakė Markas Tarabela, kad ta direktyva labai svarbi ir kad labai daug darbo reikėjo tiek taryboje, tiek, komis, tiek parlamente, tiek komisijoje. Uh, parlamente mes e, galvojam apie supaprastinimą visų pirma. Pirmas mano klausimas. Šios direktyvos įgyvendimas valstybėse narėse. Ar valstybės narės kreipėsi į komisiją dėl kai kurių perkelimo sunkumų? Jeigu taip, tai kokie buvo tie sunkumai ir e, kas e, buvo atsakyta valstybėms narėms? Ir kaip komisija padeda valstybėms narėms perkelti e, tas nuostatas, kaip padeda valstybė narių ekspertams, e, kaip yra su gerąją praktiką, norėtume, kad e, būtų pakomentuoti šie aspektai. Taip pat, e, ar pagal jūsų turimą informaciją yra vėluojama kai kuriuose valstybėse perkelti šių direktyvų nuostatas ir kuriuose valstybėse labiausiai vėluojama. Ar jūs žinote, kaip valstybės narės nacionaliniu lygmenių e, įgyvendina visą tą procesą, ar e, valstybės narės dirba izoliuotai to klausimu e, ir kaip jos konkrečiai tą daro. Pavyzdžiui, Prancūzijoje tai yra daroma specialiais vyriausybės teisės aktais, nesikreipiant visiškai parlamentą tais klausimais ir be parlamento um, patvirtinimo, tai vadinasi ordonance prancūziškai, ar kitose valstybėse taip yra ir yra konsultuojamasi kitose valstybėse tarp vairių žinybų. Kitas klausimas, tas um, bendras dokumentas, ponė Šikovska jį minėjo. Mes norime, kad e, įmonėms ar mažoms ar didelėms būtų viskas paprasta. Uh, Mes žinome, kad tas e, dokumentas, kuris iki šiol buvo parengtas, yra per daug sudėtingas ir ekonominio proceso dalyviams viskas yra per sudėtinga, per sunku ir tai netitinka prieš metus priimto mūsų teisės akto dvasios. Aš manau, kad mes turime viską paprastinti ir nereikėtų, kad tas dokumentas būtų skirtingas kiekvienai valstybėje narėje, reikia, kad jisai būtų identiškas visoms valstybės, valstybėms narėms, kad identiškas būtų absoliučiai visiškai. Ir kad e, nepriklausomai nuo tos ar kitos nacionalinės rinkos, tas dokumentas turi būti lengvai įgyvendinamas e, bet kurioje valstybėje narėje, kad sumažėtų administracinė našta. Taip pat e, šis bendras dokumentas E, turėtų būti kolektyviai taikomas e, toms įmonėms, kurios kartu dalyvauja viešuosiuose pirkimuose. Toliau dėl pagrindžiamųjų dokumentų valstybės narės turi turėti galimybę tokių dokumentų reikalauti, tačiau konkurso E, laimėtojui šis aspektas yra labai svarbus, nes tai susijęs su supaprastinimu. Aišku, mes e, žinome, koks yra parlamento vaidmuo dėl įgyvendinimo aktų, tačiau turime būti labai budrus, nes e, tas bendras dokumentas gali iš tiesų pakeisti teisės akto dvasę. Na, išklausysime. Išklausėme eilę klausimų, kai kuriuos bus atsakyta pagal rašytinę procedūrą. Ar komisijos atstovai manęs klauso? Detalės yra labai svarbios tose klausimuose. Gal mums, kol gero būtų naudinga gauti atsakymus raštu į tos klausimus. Kolega Dejung. Ačiū. Vikiai. Manau, kad bendrai kalbant aš galiu paremti pranešėjo poziciją, būtina renkti diskusiją dėl įgyvendinimo šios direktyvos, nes darbo buvo atlikta daug ir dar lieka daug atlikti. Direktyvos įgyventinimas, ypač vidaus rinkos nuostatus, yra labai svarbios, tokios pat svarbios kaip ir paties teisės akto prieimimas. Būtina, kad E, užtikrinti, kad teisės tie dalykai neliktų silpni, kaip yra iki šiol. Kai dėl e, bendro dokumento viešiesiems pirkimams, kaip aiškino ponas Žiūra, svarbiausia mintis buvo ta, kad reikėtų turėti bendras taisyklės, kurios būtų vienodos skelbiant bet kokius viešuosius pirkimus. Ir be abejo, didelė administracinė našta tektų, jeigu kiekvieną kartą jums tektų pateikti tą pačią informaciją. Pavyzdžiui, deklaracija dėl sukčiavimo nebuvimo e, ir panašus duomenys, jie būtų tikrai didžiulė administracinė našta. Komisija pradėjo savo darbą e, nuo pareiškimo, kad vienas jos tikslų bus sumažinti biurokratinę naštą O iš darybų ir iš savo e, surinktos informacijos girdžiu, kad turėtume sulaukti daug detalesnės informacijos, kad galėtume susitarti dėl to, kokie kompromisai darybose yra pasiekti ar siektini ir panašiai. Atrankos kriterijai E, kartais būna tipiški vienam kokiam nors viešam pirkimui ir jų neišeina taikyti kiekvienu atveju, kai skelbiami viešųjų pirkimų konkursai. Taigi informaciją pateikti reikia, o gal, pavyzdžiui, sutartį pasirašantį instituciją turėtų nurodyti, kokią informaciją norėtų gauti. Bet, bet kokiu atveju čia tarptų dviejų pozicijų reikėtų e, pasirinkti savo sprendimą. Ir šią, šį, šią problemą turėtume prižiūrėti labai atidžiai, kad galėtume sužinoti iš priemonių dėžutės, ką pasirinkti. Nes, ko gero, nenaudinga būtų teikti kiekvieną kartą ir kas kartą tą pačią informaciją. Tad man, mane domintų e, detali informacija apie tai, kaip atrodys ta forma, kurią e, turi užpildyti pateikdami informaciją ekonominiai subjektai dalyvaujantis konkursuose. Bet ir ko gero ta forma galėtų būti panaudota ne kartą, o keletą kartų. Dėkoju. Okay, Sharon's over ponė Sechnalova, Duran, Karpinį ir Stefanį. Gerai, šitie pasisakys dabar už tos klausimus. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti komisijos atstovams už pateiktą informaciją. Mano klausimas šiek tiek skiriasi nuo to, apie ką kalbėjo ankstesni kalbėtojai. Mano klausimas yra susijęs su viešųjų pirkimų išorės matmeniu, nes viena vertus mes kalbame apie naujų viešųjų pirkimų direktyvų perkelimą į nacionalinę teisę ir čia kalbame apie geresnį bendradarbiavimą, apie geresnės prieigos S. Uh, mažam vidutiniam verslui užtikrinti, bet kartu mes suprantame, kad šiuo metu vyksta dėrybos su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir viešųjų pirkimų klausimas šiuose dėrybose yra vienas svarbiausių. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs dabar išsameu papasakotumėt, kaip komisija ketina užtikrinti, kad direktyvos viena vertus būtų gerai perkeltos nacionalinė teisė, kad kartu E, dėrybos dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės vyktų sklandžiai. Tai, e, e, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labai trumpai norėčiau grįžti prie vieno komentaro, kurį pateikė ponas Žyven dėl direktyvos perkelimo Prancūzijoje. Taip, jisai visiškai teisingai sakė ir aš noriu atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad Prancūzijos vyriausybė gali naudoti tos specialius e, aktus ordonans perkeliant šią direktyvą. Tai yra visiškai nedemokratinė tvarka, todėl kad parlamentas visiškai e, negali tuomet pateikti savo pozicijos. Ir turime taip pat atkreipti dėmesį ir į kitą dalyką. Dabar jau žinome, kad yra to, tokio, e, tokios tvarkos projektas kitas Prancūzijoje. Ir e, norėčiau paklausti dėl tolesnio įgyvendinimo, dėl prieigos prie teisingumo e, sistemos, todėl kad Prancūzijos vyriausybė nieko nenori girdėti ir nori toliau eiti tuo keliu. Ir kitas dalykas, Junktinių tautų e, konvencija dėl e, neįgaliųjų ir jų prieigos, nes Prancūzijos vyriausybė atsisako įgyvendinti šią e, konvenciją. Tai du labai svarbus dalykai. Kitas e, dalykas, kurį minėjo ponas Tarabela, norėčiau paklausti, koks dabar yra e, mūsų aptariamos direktyvos perkelimo etapas, kiek valstybių jau perkelė, kiek dar ne. Pane Grapinė. Kratkas kolegis Grapinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekartosiu to, ką jau kolegos pasakė, mes tos direktyvos laukėme pakankamai ilgai. Tai yra tos dalykas, kuris mums reikalingas, nes tai suteikia geresnę prieigą prie viešųjų pirkimų mažoms ir rytinėms įmonėms. Europos Sąjungoje skundžiasi dėl tų pačių dalykų mažos ir vidutinės įmonės. Jos sakosi negalinčios gauti viešųjų pirkimų kontraktų. Turiu tris pakankamai specifinius klausimus Europos komisijai. Ar ši direktyva bus atsakymas e, sprendžiant e, ginčius ar padės ta direktyva tuos ginčius įspręsti, ar padės E, sutvarkyti kitas problemas susijusias su viešaisiais pirkimais. Rumunijoje pabandėme taikyti baudas ir kitokias nuobaudas tiems, kurie nori tas procedūras e, trukdyti, tačiau Europos komisija tai sustabdė. Jeigu pas, pa, lygintume seną ir naują direktyvą. Kasgi yra naujo toje naujojoje? Kas bus tas svertas, kuris leis prieiti prie viešųjų pirkimų kontrakto mažoms ir rutinėms įmonėms? Ir jeigu ta prieiga yra tik per subrangos grandinę, tai problemos neišspręs, nes ne vis e, jos dirba subrangos darbus. Dėkoju. Komisijai penkios minutės atsakyti klausimus, paskui perėsim prie balsavimo, o paskui dėl trilogų diskutuosime. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu dar du klausimus komisijai. Pirmiausia, dėl elektroninių viešųjų pirkimų skelbimo. Kai kurios šalis, šalis čia turi didelę patirtį. Ar komisija mano, kad elektroninis įgaliojimas galėtų būti būtinas bent kai kuriuose srityse? Antras klausimas mažų ir įmonių poziciją. Ir klausimas būtų toks, ar direktyvoje bus pasinaudota priemonėmis, kurios galėtų užtikrinti mažoms ir rytinėms įmonėms, kad jų pozicija pagerės ne tik atrankos procedūros metu, bet kad pagerės jų pozicija kaip subrangovų. Ir ar, ar jos galės, galės prieiti prie didesnių kažkokių darbų? Juan Flau? Norėjote kalbėti, kolega? Ne. Uh, Pone Diong, dėl bendro dokumento jūsų klausimas. Aš suprantu, kad jūs klausėte apie dokumentą, kuris buvo uždarytas koordinatoriams, taip? Tai mes jį padalinsime. Padalinsime tos dokumentus. Šis dokumentas yra e, komiteto posėdžių skirtame dokumentuose, bet tai regis yra senas dokumentas. Komisijai turėtų dabar atsakyti ir ko gero pateikti raštu atsakymus detalesnius klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, jeigu mes turime tik penkias minutės, mes galėsime ko gero sakyti praktiškai visus klausimus. Pirmiausia, kalbėsiu apie perkelimą. Dėkoju šį klausimą dėl to, kad jisai suteikia mums galimybę paaiškinti, ką jau komisija daro daugiau nei metus. Mes norime, kad šis dokumentų rinkinys būtų teisingai interpretuojamas ir teisingai būtų perkeltas į nacionalinę teisę. Norime, kad naujosios taisyklės būtų veiksmingai naudojamos valstybėse narėse. Ir todėl mes pradėjome intensyvų dialogą su valstybinarių institucijomis ir pirmiausia, praeitų metų kovo mėnesį mes pradėjome renkti seminarus Reguliariai susitinkame su valstybėmis narimis, praktiškai kiekvieną mėnesį vyksta mūsų susitikimai, per kuriuos mes kalbame apie e, direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę problemas. Antra, mes sukūrėme elektroninę platformą, e, kuri leidžia mums keistis informaciją apie e, teisės aktų perkelimą. Be to, įvyko keli dvišaliai susitikimai su tomis valstybėmis narėmis, kurioms reikėjo gauti komisijos nuomonę apie e, perkelimą. Kaip ir anksčiau, mes naudojomės visomis turimomis priemonėmis, kurių pageidavo valstybės narės, tam, kad jos galėtų teisingai suprasti direktyvą ir teisingai ją perkelti nacionalinę teisę ir po to teisingai sklandžiai ją taikyti. Da, ir mes manome, kad visas procesas buvo organizuotas labai gerai. Toliau. Klausimai susiję su uh, problemomis. Be abejo, yra labai konkrečių klausimų, kuriuos susilaukime, bet iš esmės aš galiu pasakyti, kad uh, to dažniausia klausimų kyla e, dėl naujovių, kurios susiranda, e, kurias įveda nauji, nauji teisės aktai ir direktyvos. Ir čia aš galiu padėko, paminėti, pavyzdžiui, privačių ir viešų įmonių bendradarbiavimą, partnerystės, strateginės svarbos viešuosius pirkimus, galimas modifikacijas. Ir komisija galvo netgi apie būtinybę parengti gairės Bet iš esmės šiuo metu negaliu Jums pasakyti, kad yra kažkokių labai didelių, rimtų problemų. Koncesijų direktyva. Šis dokumentas yra visiškai naujas ir todėl valstybėms narėjams gal ir sunkiau yra ją perkelti į nacionalinę teisę. Bet koncesijų direktyvos logika iš esmės yra panašiai viešųjų pirkimų direktyvos logika. Ir e, tos nuostatos, kurios yra numatytos klasikinių viešųjų pirkimų direktyvoje, bus taikomos, gali būti pritaikytos ir perkeliant koncesijų direktyvą. Jau perkelimų procesą baigė viena valstybė narė, tai yra Jungtinė karalystė, ir mes šiuo metu atidžiai stebime, kad nebūtų vėlavimų. Vėla, Mes tikimės, kad iki e, vasaros atostogų mes gausime dar nemažai pranešimų apie perkelimo priemonės ir iki metų pabaigos tikrai e, tokios informacijos turėtume sukaupti jau pakankamai daug. Ponas Žuvan, jis kalbėjo apie tai, kaip Prancūzija nusprendė perkelti direktyvas į savo nacionalinę teisę. Valstybės narės gali rinktis kokių nacionalinių priemonių reikia tam, kad te, ES teisės aktus galima būtų teisingai perkelti į nacionalinį teisyną. Europos komisija negali kištis į šį darbą. Nesvarbu, ar e, e, valstybė narė nuspręstų perkelti direktyvos nuostatas, e, patvirtindama vieną, du, tris įstatymus, mes negalim kištis į tai, ar dalyvauja parlamentas šiame darbe ar ne Tokio pobūdžio sprendimai priimami nacionaliniu lygmeniu. Taigi tai, apie ką Jūs kalbėjote, yra dalykai, kurių mes nekontroliuojame ir neprižiūrime. Toliau bendrasis viešų pirkimų dokumentas. Čia buvo pateikta konkrečių klausimų. Be abejo, komisija yra pasiruošusi pateikti jums kuo įsamesnę informaciją tam, kad jūs e, aiškiai suvoktumėt, kas šiuo metu vyksta. Šiuo metu aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad darbas tebe vyksta. Jūs gavote e, dokumento projektą, bendro dokumento projektą ir nuo to laiko kai kas pasikeitė, dėrybos tebe vyksta. Ir tas dokumentas, kurį jūs matote šiandien, e, kurį turite šiandien, nėra tas dokumentas, kur dėl kurio deramasi šiuo metu. Ir mes galime pateikti Jums e, e, išsamesnės informacijos apie tą naują dokumento versiją. Ir aš nenoriu, kad Jums susidarytų įspūdis, kad mes kažkas slepiame nuo Jūsų. Ne, tiesiog tai vyksta darbas ir kai kas keičiasi reguliariai. Toliau, supaprastinimas. Mūsų tikslas yra viską supaprastinti, to pageidauja ir valstybės narės. Niekas nenori, kad šis dokumentas būtų pernelik sudėtingas, uh, Nei e, pirkimus rengiančios organizacijos, nei ekonominės veiklos vykdytojai to nenorėtų. Bet e, reikia suprasti, kad kartais e, šių dviejų šalių požiūris į tą dokumentą gali labai skirtis. Ir jau savo įžanginėje kalboje sakiau, kad mes norime elgtis protingai mes norime, kad ekonominės veiklos vykdytojai patvirtintų, ar jie atitinka visus atrankos kriterijus, ar nėra kokiu nors priežasčių, dėl kurių jie negalėtų dalyvauti pirkimuose. Ir po to taip pat norime, kad būtų išdėstyti labai aiškiai visi kriterijai. Jūs klausite taip pat ir galimybę pakartotinai naudoti tai, šį dokumentą. Taip, tai yra numatyta numatyta, kad tam tikrai šio dokumento elementai galės būti pakartotiniai naudojimai. Pavyzdžiui, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas nurodo, kad jo apyvarta sudaro 10 milijonų eurų, tai reiškia, kad ir ateityje jisai galės pateikti tuos skaičius. Ta, Be to galima bus pakartotinai naudoti informaciją susijusiu su darbuotojų skaičiumi, su tuo, ar jisai atitinka uh, uh, E, dalyvavimo konkursės sąlygas. Bet turiu pasakyti, kad valstybės narės skirtingai interpretuoja šias nuostatas. Ir todėl aš manau, kad e, dar mums reikia pasidarėti su valstybėmis narėmis, bet tikiuosi, kad mes galėsime turėti jau galutinę šio dokumento versiją iki vasaros e, atostogų. Uh, Ir dabar keli žodžiai apie dar vieną klausimą. Tai yra peržiūros procesas. Labai trumpai, mes kalbame apie dokumentų rinkinį. Ir jame nėra numatyta da, procedūrų taikomų skundų nagrinėjimui, peržiūrėjimui. Yra kitas dokumentas, kita direktyva, kur yra numatytos baudos, sankcijos. Uh, kriterijai, pagal kuriuos bus renkami, e, renkamos įmonės, kurios, su kuriomis bus pasirašomos sutartys. Ir komisija šiuo metu e, atlieka šios direktyvos peržiūrą. Ir kai ši peržiūra bus baigta, mes galėsime pateikti jums išsamesnės informacijos apie ją. Man atrodo, kad baigėsi jau man skirtas laikas. Atsiprašau, taip, bet mes turime perėti prie balsavimų. Dėkoju komisijos atstovams. Jūs matote, kad komiteto nariams šis klausimas labai rūpė ir jie nori užtikrinti, kad viešų pirkimų e, direktyvos pakeitimai užtikrintų, kad ši direktyva būtų naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad nebūtų sukurta, sukurta papildomos biurokratijos ir kad būtų skatinamos naujovės. Dabar aš siūlyčiau štai ką. kad dabar frakcijos turėtų gal nuspręsti, kaip turėtume elgtis toliau, nes akivaizdu, kad mes turime turėti daugiau informacijos apie bendrą dokumentą viešųjų pirkimo. Todėl gal parlamentas galėtų pasinaudoti kitomis priemonėmis, uh, tam, kad viską išsiaiškintų, pavyzdžiui, galėtume pateikti oficialiai klausimus komisijai. Frakcijos turėtų priimti galutinį sprendimą dėl to, kad, e, kaip mes toliau prašysime jūsų pateikti papildomus informacijos. Bet jūs supratote, kad klausimas nepaprastai mums aktuolus. Dėkoju. Toliau štailė dokumentas Gal mes galėtume atlikti bandomąjį balsavimą? Ar šiandien yra ketvirtadienis? Balsuojame. Prašau balsuoti taip ar ne. Taigi pradedame bandomąjį balsavimą. Prašau balsuoti. Na, pas mane kažkodėl lemputė nedega. There's one too many S&D Mes matome, kad socialistų balsų yra vienu per daug. Ir EKR frakcijos nario aparatas neveikia. Gal jūs galėtumėt persisti kur nors kitur, tam, kad galėtume balsuoti sklandžiai? Ar veikia visų aparatai? Ar dar kas nori, turi, turi kokių techninių problemų? Veikia. Tas aparatas veikia. Gerai, puiku. Dėkoju. Taigi, ponios Styler dokumentas. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Balsuojame. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 35. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. 36. Pirmiausia, turėsime balsuoti dėl keturių nuostatų. Taigi, blokinis balsavimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta, toliau dėl e, papildomų priemonių už, prieš, e, ta, patvirtinta, rinkos priežiūra, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, bendras balsavimas dėl kalbinių pakeitimų, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, 40 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, tikriname balsavimo rezultatus dėl 40 pakeitimo. Ar galiu baigti balsavimo procedūrą? Taip, patvirtinta. Pone Živo, ponas Diuran, kas turi kažkokių problemų, ar ne? Patvirtinta. Ar veikia jūsų aparatas? Gerai, e, kitą kartą, kai mes balsuosime elektroniškai, jūs e, stebėkite, ar viskas veiks. Per kuriuo atveju jums bus suteikta pagalba. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 51 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 220, 211 už, prieš, man atrodo, kad atmesta, pasitikrinkime. 1-2-1-2, 2-1-3, kas už, kas prieš, kas laikė atmesta. 52, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 53, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 55, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 56, kas už, kas prieš, patvirtinta. 214, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 215 buvo atsiimtas. 75 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 217. O kompromisinės trečias pasiūlymas? Kas už? Trečiasis kompromisinis pasiūlymas kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau. Aštuoniasdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 220 kas už? Atkrenta. Compromise Amendment 4. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Okay, I just bear with me. It's incredibly difficult. Man labai sunku yra išsiaiškinti, kaip, čia, e, kaip mes turėtume balsuoti, nes aš turiu viską sužiūrėti. Taigi ketvirtasis kompromisas, jį patvirtinome. Toliau, 86. E, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 87. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau periname prie 95 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tai reiškia, kad antroji dalis atkrenta 220, nes pasėdė pirminkė, 96 pakeitimas. 96 atkrenta, 224 taip pat atkrenta, taigi toliau 97, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 113, 114, 115. Ar galime dėl jų balsuoti kartu? Kas už, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 117. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 125, 126. Kartu dėl jų. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 129. Su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 130-131 buvo atsimti. Toliau žodinis pakeitimas. Dėl pirmojo priedo pirmosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 135-136 pakeitimai, kartu dėl jų balsuojam, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 226 pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. 226 check, vote is open on a check. Taip, tikriname balsavimo rezultatus, balsuokime. Balsavimas baigtas, atkrenta. 138 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 139, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 141, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 142, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 144, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 145, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 147, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 129. Ne, pasitaisiu pirinkit 229. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Socialistų balsų uh, uh, yra per daug, dviem balsais yra per daug. Gerai, patvirtinta. Mm. 160 ir 161 kartu balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 167, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 169, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 184, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 187, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 189, už, prieš susilaikę patvirtinta. 191 už, prieš susilaikę patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 13 pakeitimas, dėl jų nebalsuojame, taigi toliau 14, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 konstitucijų dalis, kas už, 210 pakeitimas, kas už prieš patvirtinta, 22 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Ir toliau balsuojame dėl viso dokumento su visais patvirtintais pakeitimais. Man atrodo, kad elektroniškai turime balsuoti, ar ne? Taip, balsuojame. Patvirtinta 33 balsavo už, 2 balsavo prieš ir 2 susilaikė. Dabar balsuojame dėl įgaliojimų dėryboms, kas už, kas prieš. Ne, elektroniškai turime balsuoti. Patvirtinta 35 balsavus už ir 2 balsavus prieš. Dėkoju Jums už sunku darbą. Kitas mūsų balsavimas dėl asmeninių apsaugos priemonių. Trisdešimt penktas pakeitimas už prieš susilaikė. Trisdešimt penktas pakeitimas, sako pirmininkas, už prieš susilaikė. Tikrinamės. Patvirtinta. 166 už, prieš, susilaikė, atkrenta, atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 167 atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, pasitikrinkim. Patvirtinta. Dabar trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, tikrinamės dėl MPL 38 pakeitimo. Atmesta. 42. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39. Už, prieš, susilaikė. Tikrinamės. Atkrenta. 45. Už prieš susilaikė patvirtinta. Su 40 glopinis identiškas. 178 kaip priedas už, prieš susilaikė patvirtinta. Atmest atsiprašau, 42 už, prieš susilaikė atmesta. 46 ir 41 už, prieš pasitikrinkime dėl 46 ir 41. Patvirtinta. 179 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 47 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Keturiasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta tikrinamės. Atmesta. 181, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 ir 45, kas už, prieš, sus... pasitikrinkim. patvirtinta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 ir 47 už. Atsiprašau, tikrinamės dėl 49. Balsavom dėl 50 ir 47. Už? A, norite, kad dėl jų balsuotume e, atskirai. Gerai, tai balsuotume dėl 50. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. MPL 47 už. Prieš? Susilaikė atmesta. 51 tikrinamės dėl MPL 47, nes ne viskas buvo aišku. MPL 47. Nes 50 buvo pritarta, bals, pasitikrinkim balsuodami. Patvirtinta. 51 už, prieš susilaikė patvirtinta. 48 už, prieš susilaikė Atmesta. 40, 50 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 51 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tikrinamės. 51. Atmesta. 52 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 182 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 53 už. Atskrenta 52 taip pat. Ampl 53 dabar kas už. Prieš susilaikė atmesta. Ampl 53. Tikrinamės dėl šito pakeitimo. Atmesta 54 dabar kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 54 pakeitimo. Tikrai labai lengva susimaišyti tarp to paties komiteto pateiktų pakeitimų. Patvirtinta. 55. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ample 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. 183 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ample 55 už. Ample 55 tiksliau už, prieš, susilaikė, atmesta. 184 atsimtas. Balsuojame dėl 56. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 185 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ample 56. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 188 ir MPL 57 už 188 ir MPL 57, sako pirmininkė. Regis jie identiški. Vienas 881, 86 ir Ample 57 yra identiški. Balsuojam dėl visų už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 187, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 189, už, prieš, susilaikė, atmesta. 57, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ample 58, E, taip, jis atkrenta. 1,90. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1,91. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58. Už, prieš, tikrinamės. MPL 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 192 už, prieš, susilaikė, atmesta. 194 už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 ir 193 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 ir MPL 61 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ampl 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ampl 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 ir Ampl 60. 61 sakybas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ampl 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. 195 už, prieš, susilaikė, atmesta. 196 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ample 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Patvirtinta. 63 ir MPL 68 už, prieš susilaikė patvirtinta. 64 už, prieš susilaikė patvirtinta. 197 už, prieš susilaikė atmesta. MPL 69 už, prieš susilaikė atmesta. 198 už, prieš susilaikė patvirtinta. 199 už, prieš, susilaikė atmestą. 200 ir 201 už, prieš, susilaikė atmestą. 65 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 71 už, prieš, susilaikė atmestą. 66 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 66, sako pirmininkė. Man atrodo, mes jį tikrai patvirtinome, bet tikrinamės dėl jo. Patvirtinta. 207 už. 203 pasitaiso pirmininkė. Už, prieš, susilaikė. Atimtas. 72 už, prieš, susilaikė, atmesta 204 už, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 67 ir M plus 73 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 206 už, prieš susilaikė, patvirtinta. M plus 74 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Atmesta, atsiprašau. 68 už, prieš susilaikė, patvirtinta 69 už, prieš susilaikė, patvirtinta 70 už, prieš susilaikė, patvirtinta 75 už, prieš susilaikė, atmestas 71 už, prieš susilaikė, patvirtinta 76, 72 tiksliau atsimtas, 208 už, prieš susilaikė, patvirtinta 73 už prieš susilaikė patvirtintas, 74 už, prieš susilaikė patvirtintas, 75 už, prieš susilaikė patvirtinta, 78 už, Ample 78 už, prieš susilaikė atmestas, Ample 79 už, prieš susilaikė atmesta. Norimte pasitikrinti dėl M plus 79, gerai tikrinamės. Vieno balso persvara atmesta. Ačiū, kad tikrinomės. 76 ir M80 už prieš susilaikė patvirtinta. 77 ir M81 už prieš susilaikė patvirtinta. 78 pakeitimas ir 209 už prieš susilaikė tikrinamės. Patvirtinta. Ample 82 už prieš susilaikė atmesta. 79 ir 210 už prieš susilaikė patvirtinta. 211 už. Atsiprašau. 210 už prieš susilaikė pat, e, atmesta. Tikrinamės. Vienu balsu persvara atmesta. 211 už prieš susilaikė atmesta. 212 už prieš susilaikė. Tikrinamės.

213 pasitaiso pirmininkė. Kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. 214 už, prieš susilaikė. Patvirtinta. 83 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 89 už, prieš susilaikė patvirtinta. 90 už, prieš susilaikė patvirtinta. 91 už, prieš susilaikė patvirtinta. 84 už, prieš susilaikė atmesta. 216 už, prieš susilaikė atmesta. Ample, norit pasitikrinti, gerai. Atmesta. Ample 85 Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 92 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 93 už. Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 219 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 95 ir M86, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. E, M86 ir 95 pakeitimas, dėl jų abiejų tikrinamės. Patvirtinta. 96 už prieš susilaikė patvirtinta. 97 už, prieš susilaikė patvirtinta. 221 už, prieš susilaikė patvirtinta. 222 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 98, 99, sako pirmininkė, už, prieš susilaikė patvirtinta. MPL 87 už, prieš susilaikė atmesta. Šimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas vienas ir MPL 88, kas už prieš susilaikė atmesta. 89 už prieš susilaikė atmesta. MPL 90 ir 102 už prieš susilaikė patvirtinta. MPL 91 už prieš susilaikė atmesta. 223 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 224 už, prieš susilaikė patvirtinta, 225 ir MP92. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. MP93 kas už, prieš susilaikė atmesta. 226 už, prieš susilaikė patvirtinta. 103 už, prieš susilaikė patvirtinta. 104 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. MPL dalinį 4 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 106 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 107 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 108 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 109 už, prieš susilaikė, patvirtinta 227. Tikrinamės dėl 109. Patvirtinta. 227 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta 95 už, atkrenta 110 už, prieš susilaikė, patvirtinta 228 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. MPL 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 už, prieš, susilaikė, atmesta. MPL 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. MPL 99 už, prieš, susilaikė, atmesta. 111. Norite pasikrinti dėl MPL 99? Tikrinkime. Atmesta. 111 ir M plus 100. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 102 M plus už prieš susilaikė atmesta. M plus 102 už prieš susilaikė patvirtinta. 112 už jie regis neidentiški, galvoju apie tą informaciją, tie du pakeitimai 112 ir 229, kas už prieš susilaikė atmestą. Dabar balsuojame dėl 229. Už prieš susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta. Tiesiog pasitikrinkim. Dėl 229. 229 patvirtinta. Dabar Ample 103 yra lygiai toks pats, tai galime perdi prie 113. Ir 104 kas už, prieš susilaikė. Man atrodo patvirtinta 113 ir 104. 113 ir 104 ampl. Patvirtinta. Ampl 105 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 106 ampl už, prieš susilaikė, atmesta. 2, 3, 2, sako pirmkė, už, prieš susilaikė, patvirtinta. Ampl 108 atmesta, 223 už prieš susilaikė patvirtinta. Ampl 109 už prieš susilaikė atmesta. 110 Ampl už prieš susilaikė atmesta. 114 už prieš susilaikė patvirtinta. 15 už prieš susilaikė patvirtinta. Tai apima ir 111 Ampl pakeitimą. 116 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 111 ir taip pat apima ir 112 pakeitimą. Dabar MPL 113, kas už, prieš susilaikė, atmesta. MPL 114 už, prieš susilaikė, atmesta. 117 ir MPL 115, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. MPL 116 už, prieš susilaikė, atmesta. MPL 117 už, prieš susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl 117 ample. Atmesta vienu balsu persvara. 118 rempl, 118 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 119 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 120 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Ample 119 už, prieš susilaikė, atmesta. 121, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. MPL 120 už, prieš susilaikė, atmesta. MPL 121 už, prieš susilaikė, atmesta. 122 ir MPL 122 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 123 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 124 ir MPL 123 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta Man atrodo patvirtinta, bet pasitikrinkim dėl visako. Patvirtinta. 125 už, prieš, susilaikė. E, Atmestas 126 už, prieš, susilaikė. Atmesta 127 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 127. Patvirtinta. Empl 124 atkrenta. 128. 128 kas už, prieš, susilaikė, atkrenta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Bet pasitikrinkim dar kartelį. Patvirtinta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. M125 už, prieš, susilaikė, atkrenta. M126 už, prieš, susilaikė, atkrenta. M127 už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 3, 2 ir e, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ampl 128 už, prieš susilaikė, atmesta. Ampl 129 už, prieš susilaikė, atmesta. 133 iki 139, galėtume balsuoti dėl visų. Regis ne. Tai tada 133 jau už, prieš susilaikė patvirtinta. 134 Atmesta 133. Dabar 134 ir Ample 130. Tikrinamės dėl 133? Ne. Jį mes jį atmetėme. Dabar 134 ir Ample 130 dėl jų kartų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 135 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 136 už, prieš susilaikė patvirtinta 137 už, prieš susilaikė patvirtinta 138 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dėl 138 noriu pasitikrinti. Buvom bet meta, sako pirmininkė. E, darybų mažiau nei per, negu per trilog. Dabar 120, kas už, kas prieš. Susilaikė, Atmesta. 140. Kas už? Prieš. Atsiprašau. 131. Ta turim daugiau balsuoti. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 140. Už. Prieš susilaikė. Patvirta. 141. Už. Prieš susilaikė. Patvirta. 142. Už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Ir Tai apima MPL 122. Dabar 143 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 144 už, prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 144. Patvirtinta. 145 už, prieš Tikrinamės dar kartą. 145. Patvirtinta. 146 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Ample 1 už, prieš susilaikė, atmesta. Ample 2 už, prieš susilaikė, atmesta. Ample 3 vien, e, už, prieš susilaikė, atmesta. Pirmasis už prieš susilaikė patvirtinta, antrasis už prieš susilaikė patvirtinta, MPL 4 yra toks pat, dabar MPL 5 už prieš susilaikė atmesta, trečiasis už prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtasis už prieš susilaikė patvirtinta, penktas už prieš susilaikė patvirtinta, pirmasis kompromisas už prieš susilaikė, pasitikriname dar dėl šio kompromiso. Dabar balsuojame, kolegos, dėl šio kompromiso. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Dėkoju visiems patvirtintam. 149, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. M plus 7 už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis ir ampl aštuntas. Tiksliau, septintasis iš pradžių. Pasitaisukiminkė už, prieš, susilaikė, atmesta. Ampl aštuntasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas ir ampl devintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ampl dešimt už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis ir MPL 11 už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 151 už. Tiesa. E, MPL 12. Dėl to balsum pasisupirinkė už prieš susilaikė atmesta. 151 už prieš susilaikė patvirtinta. Vienas penki. Du. Nes 12 ir ampl 13 yra suderinam. Dabar 152 už prieš susilaikė atmesta. 153 už prieš susilaikė atmesta. 13 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Ample 14, kas už, prieš susilaikė atmesta. 14 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ample 15, už, prieš susilaikė atmesta. Ample 16, už, prieš susilaikė atmesta. 15 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ample 17 už, e, tiksliau atkrenta, 154 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 154. Patvirtinta. 16 ir MPL 18. Balsom dėl abiejų. Už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 17 pakeitimas ir 155 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 156 už, prieš, susilaikė. Atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 24 už, prieš, Atsiprašau, sako pirmininkas, 159 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 160 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 161 už, prieš, susilaikė. Reikėtų ko gero pasitikrinti. Atkrenta regis 161. 162. Kas už, prieš, Dėl 162 balsuojam. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Hempel 20 už. Prieš susilaikė. Atmesta. Dabar 20, balsuojame dėl Hempel 20. Atkrenta. 20 ir M plus 21. Kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 163. Kas už, prieš susilaikė, atmesta. 21. Iki pat 31. Kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 32. Už, prieš susilaikė, atmesta. 22. M plus kas už, prieš susilaikė, atmesta. 33 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Empl 23 už, prieš susilaikė atmesta. 165 už, prieš susilaikė atmesta. Empl 24 už, prieš susilaikė atmesta. Empl 25 už, prieš susilaikė atmesta. 34 Norime, reikės pasikrinti dėl M25. Taip ir padarykim. Trisdešimt ketvirtasis už, prieš susilaikė, atmesta. Ar dėl Ample pakeitimų galim balsuoti kartu? Tvarkoj, nuo 20 nuo 26 iki 31 balsuom kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl pranešimo su visais pakeitimais elektroniniu būdu. Ar visi spėjom balsuoti? Dar trūksta balsų. Ir dabar balsuosime dėl darybų mandato. O dėl dokumento 24 balsavų už 3 susilaikė. Dabar dėl darybų mandato balsuosime. Elektroniniu būdu. Balsuojame dėl darybų mandato. Dar trūksta balso. 34 ir 1 toks balsavimo rezultatas. Na ir turiu atsiprašyti, nes balsavimas buvo tikrai labai labai sudėtingas šiuo klausimu. O dabar periname kito pranešimo. Pokyčių Europos gynybos rinkose poveikis Europos gynybos ir saugumo pajėgumams. Eldiko gal pelėš parengė šią nuomonę. Pirmiausia, kompromisinis pirmasis pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Atsiprašau, atsiprašau, penktasis pakeitimas. Dar kartą balsuojame. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau tryliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ar galime kartu balsuoti dėl 14, 15 ir 16 pakeitimų? Ne. Ne. Taigi, keturioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atkrenta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Bet galime pasitikrinti. Balsuojame. Patvirtinta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atkrenta. 32 už prieš susilaikė atmestas. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 46, kas už, pirmoji dalis to pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Dar laukime vieno balso. 47 buvo patvirtintas, 45 tai krito, 48 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atkrinta, 49 už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Bet pasitikrinkime, 49 pakeitimas. Taip. 49 atmestas, 50 kas už, prieš susilaikė. Atkrenta. 51 už, prieš susilaikė. Patvirtinta. 52 kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 53 kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 53 pakeitimas. Patvirtinta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė, atkrenta. 55. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 7. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Patvirtinta. 60. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas. 8. Kompromisas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 66. Už, prieš, susilaikė. Atmestas. Atmestas. 69. Yeah. 69. 69 už, prieš susilaikė atmestas 71 už, prieš susilaikė atmestas 72 už, prieš susilaikė patvirtinta 70 sutampa su kitais, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 74 už prieš susilaikė pat, atmestas. 75 už prieš susilaikė patvirtinta. 73 už prieš susilaikė patvirtinta. 76 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Past. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. One more vote. Dar laukime vieno balso. Dar vienas žmogus turėtų balsuoti. Nuspausti mygtuką. 27 balsavo už 6, prieš 1 susilaikė. Taigi labai sveikiname nuomonės referentę. Dėkoju. Visiems dėkoju. Dėkoju už šį balsavimą. Dabar labai trumpai, gal jūs galėtumėt mums papasakoti apie tai, kaip vyko trišalės dėrybos vakar vakare. Prašau e, tvarkingai ir ramiai išeiti iš salės. Prašyčiau visų laikytis tylos, net ir išeinant iš salės, nes šiuo metu vyksta labai sudėtingos trišalės dėrybos. Vakarykštis posėdis buvo nepaprastai sudėtingas, buvo labai ilgas, keli mūsų nariai aktyviai jame dalyvauja ir ponas Konanainen norėtų mums papasakoti apie tai, kas vyko tame susitikime. Jana, Frau Vorsitzende, liebe, ähm, Frau Vorsitzende, liebe äh, Kolleginnen und Kollegen. Dėkuoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Pirmininkė jau minėjo vakar mes äh, dalyvavome trečiajame triloge šios direktyvos kontekste ir darybos buvo labai sunkios, todėl galbūt būtų gerai pateikti Jums informaciją apie tai, kas e, vyko ten. Norėčiau padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams, sekretariato atstovams, jie labai intensyviai dirba. Pasistumėjome įvairiais aspektais ir dabar E, diskusijos yra sutelktos ties šiais klausimais. Tai yra klausimai, kurie buvo kilę jau antrojo dialogo metu. Kaip žinote, kaip žinote, kai kurie iš tų klausimų, vis dar lieka atviri ir taryba nesutarė su parlamentu, tačiau taryba žengė žingsnį mūsų pusėm. pusėm. Ir e, mes vakar sustabdėme e, dėrybas, kad politinės frakcijos galėtų aptarti dėrybų rezultatus ir e, pasitarti, ar galima eiti tuo keliu, kurius, kurį siūlo taryba. Dėl vadinamųjų raudonųjų linijų galim galvoti. apie e, konkrečias ribas. Mes visi sutarėme, kad e, turime žiūrėti į šių busimųjų nuostatų pasiekmes mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šito klausimu visi turbūt sutarėme. Koordinatoriai galėtų taip pat aptarti šį aspektą ir galėtume tuomet vertinti, ar ta direktyva apskritai atliepia mūsų lūkesčiams. Tai tiek būtų apie vakarykštį trilogą. Thank, thank you very much for update. Pirmininkė, ačiū. Trilogė dalyvau aš ir pati praeitą vakarą ir e, ten buvo kalbama apie vieną svarbiausią klausimą ir keletą mažiau svarbių, kaip pranešėjai teisingai ir pasakė. Ir būtina ir toliau tinkamai įvertinti visus aspektus, kad būtų tais klausimais, kuriuos panašiai paminėjo, reikšmingai padaryti pažangos. Parlamento pozicijos gairės yra labai aiškios. Ir vidaus diskusija turi būti labai aiški, kad galėtume visus taip pat aspektus išgvildenti viduje ir kad galėtume paskui dėl sustarimo to diskutuoti toliau. Pone Gebhardt Regis norėjo tarti žodį. Prašau, Evelin. Ja, ja, danke schön. Uh, wir haben es uh, äh, schon an. Dėkuoju, pane pirmininkė. Ne pirmą kartą mes e, diskutuojame e, šito klausimu mūsų, mūsų frakcijoje. Esame jau diskutavę keletą kartų jeigu tarybos pozicija yra tokia, kokia yra, tai nereiškia, kad mes turime pasiduoti tarybai. Mes e, neturime taip elgtis, nes tai susilpnins mūsų poziciją busimuosiuose trilogose. Daugelis iš mūsų prisimena, jog praeitoje kadencijoje mes jau esame tai pabrėžę ir e, par parlamentas tuomet apsisprendė, jog turi laikyti savo pozicijos Ir aš e, matau, kad mums, manau, kad mums reikia nau, naujo teisės aktų paketo šios e, srities. Tad e, jeigu mes negalim apginti tam tikrų nuostatų, kam tada apskritai mums reikia viso to paketo? Ir kodėl tada iš viso mes turim rimtai žiūrėti kitus etapus? jog mes neturime leisti e, vyriausybėms visko diktuoti, mes turime galvoti apie vartotojus ir turime numatyti jiems kažką naudingesnio ir geresnio, negu kad taryba siūlo. Jeigu aš teisingai supratau tai, kas buvo pasakyta e, ką tik, tai tai, kas yra e, pasiūlyta, tai e, siaurina e, taikymo sritį ir daugelis dalykų nepatenka į taikymo sritį, tuo tarpu mes norime priešingo dalyko, norime, kad vartotojai būtų deramai e, apginti vidaus rinkoje. Okay. Just... Jums leidus norėčiau pakviesti parlamentui tik pritarti tarybos derybiniai pozicijai. Ir taryba priims minėta pozicija, kurios mes norėtume, kad ji būtų nagrinėjama kaip vienas paketas. Skirtumas yra štai koks kol kas. O būtent kokią informaciją reiktų perduoti, perduoti skirtingiams vienetams plenarinio posėdėje. Buvo priimta parlamento pozicija Buvo kalbama apie tai, kad reikėtų perduoti, pavyzdžiui, keleivių pavardės ir kitus asmeninius duomenys. Tarybagi norėjo paaiškinti, ką, išsiaiškinti, kas tai galėtų būti tie kiti duomenys. Ir jie siūlė, kad ten turėtų būti e, mokėjimo įvairios detalės ir elektroninio pašto adresas. Suprantu, kad reikia saugoti vartotojus. Ir be abejo, tai yra labai rimti dalykai, mes turime tinkamai pasiruošti trilogui. Tačiau mūsų pozicijos yra artimos, tačiau šioje srityje tebelieka tam tikras skirtumas. Gal galėtumėt pasitikrinti dar kartą, pažiūrėti, ko mes pasiekėme, dėrėdamiesi praeitą vakarą ir ar galbūt galėtume rasti būdų, kaip suderinti tas pozicijas. Būtent tai ir yra svarbiausias klausimas. Ir jeigu kartais reikėtų kažkokios papildomos informacijos, tai tuomet reikėtų surenkti turbūt kitą susitikimą. Galėtume išsakyti savo pamastymus, kaip mes ketiname dirbti šiuo klausimu. Ir kol kas nėra jokių patikslinimų ir mes Ir mes kol kas atsisakėme to, tos nuostatos, kuri dokumente buvo dabar, kad būtų galima labai greitai gauti tą informaciją vienu kompiuterio klavišų paspaudimu. Sorry, this was a very long trialogue last night. <laughs> um, but the, the other items that we wanted... Kiti dalykai. E, Vykė trilogija. Ponas Koferatį pristatysiu. Ma discussione ieri sera è stata molto lunga. Diskusijos vakar vakare buvo ilgos ir labai sunkios. Turiu pasakyti, kad ir pranešėja, ir, ir, ir pirmininkas, ir pirmininkė e, elgėsi kaip tikri darybininkai. Ir tai sakau lygindamas su kitais e, trilogais. Tačiau klausimas svarstamas iš tikrųjų yra labai jautrus, reikia gilinti to klausimo svarstymą todėl kad e, tarybos pozicija yra tokia, jog ją siekiama e, nubraukti click-through e, susitarimus. Kaip žinote, taryba pasisakė prieš sprendimą dėl click-through, bet prieš bet kokį tokio sprendimo įtvirtinimą. Ir tad matome, kokia yra jų pozicija. Matome, kad mūsų pozicijos yra skirtingos dėl esmės. Ir mes, remdamėsi tuo, kas buvo patvirtinta e, parlamente, dar vakar, e, pasakėme, jog pasisakome už tokį sprendimą, kuriame būtų e, ir, ir vardas, ir kiti duomenys, ir pavardė, ir kiti duomenys. Tuo tarpu tarybos pozicija šito klausimu mūsų akimis yra neprimtina, todėl kad taryba reikalauja daugiau, daugiau duomenų, o ne tik tai tų dviejų mm, duomenų aspektų, kurių mes reikalavome. Ir dėl to gali kilti grėsmė apskritai kliktrų e, naudojimui. E, taryba negali iš principo sakyti ne mūsų pasiūlymui. Ir e, per įgyvendinimo nuostatas jinai gali iš esmės eliminuoti kliktrų. Paskui. Tad jeigu dabar mes sutiktume su tarybos pozicija, tuomet būtų įtvirtintas teorinis principas, tačiau tas principas praktiškai nebūtų įgyvendinamas daugumoje, būtų negyvendinamas daugumos piliečių e, atveju. Todėl turime dabar padaryti pertrauką, padiskutuoti tarpusavyje, parlamente, koks galėtų būti sprendimas ir turime neskubėti. Aš suprantu, kad taryba skuba nes e, tie, kas pirmininkauja dabar taryboje, nori pasiekti rezultatų. Tuo tarpu mes turime laiko, turime daugiau veiksmų laisvės, galime giliau aptarti turinio reikalus ir turime nepatekti į tas pinklės, kurias sprendžia taryba. Nes e, mes e, galime atsidurti tokioje padėtyje, kuomet pas kriterijus bus kaip ir patvirtintas, tačiau realiai bus nepanaudojamas. Todėl turime ramiai padiskutuoti tarpusavyje ir pabandyti rasti galimų sprendimų. Reikia užtikrinti, kad e, tas principas, kurį patvirtintume, būtų realiai naudingas vartotojams, o tarybos pasiūlymas kaip tik tai eina ne šita linkme. O mes turėtume siekti tokio, tokio sprendimo, e, dėl kurio esame susitarę, kad turime neužbaigti darybų tol, kol nepasieksime savo. Komisija sako, kad galit sutikti, galit nesutikti su to, ką mes siūlom, bet iš principo yra taip. Mes turime nesutikti su, su to kol kas. Dėkoju. Prašom, gerbimo kolegė, ir paskui keliausim toliau. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū pranešėjui ir pirmininkė mūsų už atliktą darbą. Aš manau, kad jūs puikiai gynėte Europos parlamento poziciją. Ačiū jums. Mums pavyko susitarti dėl daugelio svarbių klausimų ir turime dabar jau kompromisą. Na taip, taip. Dar yra dalykų, esminių dalykų, kuriuos reikės išspręsti, tai yra jautrus klausimai daugeliui delegacijų atstovaujimų šiame kominete. Ir Mm, kol kas negalima pasakyti apie situaciją. Juoda viskas yra ar balta. Mums būtina ieškoti alternatyvių sprendimų. Sveikinu. Ta faktą, kad jau dabar galiau kaip frakcijos turime laiko diskutuoti viduje dar apie visą tai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Prašom šešėlėms pranešėjams ir pranešėjų teikti konstruktyvių kokiu nors siūlymų, sako pirmininkė. Dėl kitų dalykų gal kas nors norėtų tarti žodį. Dėl kelionių paketų. Sorry, because we moved, moved this item from this morning's agenda, we were going to get an up. Na štai, telekomo e, bendros rinkos reguliavimas. Mes sulaukime dėl telektinės nusavybės dalykų. Taip pat dar naujienų. Kas nori pirmas kalbėti? Prašom, kolegė. Ačiū, Viki. Vakar susirinkusi buvo dar viena darbo grupė. Buvo diskutuojama dėl teksto, dėl atviros prieigos. Taip pat pranešimą pateikė intelektinės nuosavybės organizacijų atstovai. Tikslas buvo Pavyzdžiui, jeigu norite pasinaudoti nuotrauką, tiesiog tai buvo atvejs, kuris buvo rodymas salėje ir komentuojamas. Kaip galite tuo pasinaudoti, nepažeidžiant intelektinės nusavybės taisyklių. Tiesiog jeigu žmonės nori e, tos e, apsaugotos nuotraukos, jie gali tą nuotrauką gauti, gali ją virtualiai naudoti ir priemonės tam jau egzistuoja. Tai susitikimas buvo tikrai naudingas, gegužės mėnesį vyks kitas posėdis ir e, dalyvaus kolegos, aš pati ko gero ne, nes ir kitus įpareigojimų, bet tas e, pranešimas buvo tikrai labai naudingas, vertingas ir galėtume peržvelgti ko gero e, kolegas paraginti dalyvauti tam kitame susitikime. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkai. Dabar dėl telekomų bendros rinkos paketos. Imko šešėlinių pranešėjų komanda atliko labai rimtą darbą čia, bandydama teikti siūlymus dėrybų metu. Trilogas vyko antradienį vakare. Įtre pateikė siūlymą dėl roamingo, dėl pereinamojo laiko laikotarpio, kuris būtų trumpas, gal metų laiko trukmės. Ir tuo pereitamojo laikotarpiu buvo pasiūlyta, kad vartotojai galėtų pasirinkti ne 5 plus 5 plus 5 sprendimą, bet kitokį paketą Taip pat vyko diskusija dėl neutralumo. Taryba atsisako dėl vartotojų teisių įrašyti papildomą skyrių, tačiau mes kalbėdami apie roamingą ir tinklo neutralumą ir neutralumą apskritai kalbėjome, kad būtina peržiūrėti dar šį, šį aspektą, nes paslaugų direktyva čia mums galėtų pasitarnauti formuluojant šios dalykus. Ir e, sekretoriatas rado e, penkis svarbius elementus, kurių, kurie yra susiję su roamingu. Penkios sritis buvo e, paminėtos kaip svarbiausios ir patvirtintos. Tai apima ypač kalbant apie roamingą. Var, buvo kalbam apie vartotojų galimybę kontroliuoti savo vartojimą. Tai, kad nenutiktų taip, kad žmogus pasinaudos roamingo paslaugomis, e, pamatys, kad jos sąskaitos labai išaugo. E, žmogus turėtų įsigyti roamingo paketą žinodamas, kiek jis moka ir už ką ir jam turi būti palikta galimybė reguliuoti savo vartojimą. Ir tai pasakytina kalbant apie abu paketus. Tinklo neutralumas yra tas dalykas, kur galima naudotis informacija ir teikiant tą informaciją pagal sutartį, kurią vartotojas pasirašo. Ir tai turėtų apimti mm, vidutinio greičio e, internetą ir tai turėtų būti aišku vartotojams, kad jie žinotų, ko gali tikėtis iš to paketo ir kartu su visų kuo yra numatyta teisė vartotojams nutraukti kontraktą, jeigu jie negauna tos kokybės, kurios tikėjosi. Diskutavau šiuo klausimu tarp praėjusią savaitę su kolegomis šiuo klausimu, tas susitikimas irgi buvo naudingas. Norėjome būti tikri, kad ta informacija ir apimtis bus aiškus, kad egzistuos konkrečios gairės ir kad bus galimybė tarpusavį atskirus duomenys palyginti. Kai dėl greičio, pavyzdžiui, turi būti įmanoma palyginti turimus duomenys ir būtina turėti tas gairias, kurios padėtų reguliuotojams uh, užtikrinti, kad paslaugos teikėjai laikosi sutartinių nuostatų. Kartu su visu tuo mes Prašome tarybos paskelbti pareiškimą ir komisijos taip pat, kad būtų suderinta mūsų pozicija su universaliosios paslaugos, su universalių paslaugų direktyvos teikimo nuostatomis. E, visa tai yra susijęs su įvairios įrangos naudojimu ir panašiais dalykais. Žodžiu, šis paketas yra labai sudėtingas ir turėsime dar prie jo padirbėti. Dėkoju. Šį klausimą baigiam nagrinėti, o kitas yra pono Tarabelos pranešimas. E, ir tai yra klausimas, kuris nesikūrime klesinčią duomenimis pagristą ekonomiką. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Tai visų pirma, norėčiau pakalbėti apie E, tvarkos dalykus. Buvo sakoma, kad e, mūsų nuomonė nebus tikra nuomonė, tai nebus tikras pranešimas. Ir jeigu iš tikrųjų tai bus, tai yra e, gaila, todėl kad čia yra esminis klausimas, esminės svarbos klausimas, ypač mūsų komitetui, kuris atsakingas už vartotojų teisės. Ir aš manau, kad mes turėtume viską daryti kaip kad e, daroma e, įprastinių pranešimų atveju kartu su šešėliniais pranešėjais. Man atrodo, jog e, šiame pranešime turime atkreipti visų pirma dėmesį į šiuos aspektus. Turime užtikrinti vienodas sąlygas visoms įmonėms, kad būtų išvengta monopolio padėties, kaip kad dažnai atsitinka informatikos sektoriuje. Ir e, tuo būdu mažos e, ir vidutinės įmonės ir labai didelės įmonės turi e, veikti tomis pačiomis sąlygomis toje pačioje rinkoje ir atsitinka taip, kad didžiosios įmonės veikia um, Reikia taip, kad nukenčia mažos įmonės. Ir dėl to visos įmonės negali pasinaudoti visomis skaitinės rinkos e, galimybėmis. Toliau antras dalykas. Duomenų e, naudojimo aspektas, didelio kiekio duomenų e, naudojimas. Čia mes turime taip pat išnaudoti visus e, visas galimybės egzistuojančias. Ir kitas dalykas - svarba tų didelės apimties duomenų vartotojams. Mes turime numatyti teisinės taisyklės, kad išvengtume piknaudžiavimo, sukčiavimo e, kai kuriais ne, neaiškiai apibrieštais tikslais. Baigdamas dar pateiksiu pavyzdį. Praeitoje kadencijoje Aš e, klausiau komisijos, e, ką jinai mano apie lipi tracking, kuomet, pavyzdžiui, e, yra siūlomas lėktuvo biletas už tam tikrą kainą, jūs pasižiūrite kitose tinklalapiuose ir, ir matot, kad ne, ne, ne pigiau yra, tuomet grįžtat uh, atgal į, į, į tą patį tinklalapį ir perka tą biletą. Tačiau taip gali būti, todėl kad specialios programinės įrangos yra naudojamos tam, o iš tikrųjų bilietų kainos yra skirtingos ir tai iš esmės yra sukčiavimas. Aš manau, kad komisija galbūt aktyvesnė bus dabar gindama vartotojus. Vartotojų apsaugos aspektas apskritai turi būti toks dalykas, kuris mums turi labai rūpėti. Pranešimas yra labai trumpas, mes uh, tai va, angliškai rašyti, man, man gaila, aš nieko prieš anglų kalbą neturiu, tačiau e, taupydami mes e, neturėtume apriboti kalbų vartojimo. Mes turėjome dirbti labai greitai. 28 balandžio yra pakeitimų pateikimo terminas Imko komitete vartosime e, birželį, e, Imko komitete balsuosime birželio ketvirtą dieną, o šiaip esu pasirengęs e, konstruktyviai dirbti su kolegomis dėl šio pranešimo, pasirengęs klausyti visus galimus pasiūlymus ir mintis. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ar norėtų kas nors pasisakyti iš EPP frakcijos? Adam, prašau, panas Štefaničiu. Ačiū, pirmininkė. Ponas Vanis Leroy ir savo vardu aš norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Tarabėlą už tai, kad jisai parengė mūsų komiteto nuomonę dėl ITRE komiteto rengiamos rezoliucijos. Mums atrodo, kad labai svarbu yra ne tik atkreipti dėmesį į mūsų visiškai suprantamą susirūpinimą, ypač dėl duomenų apsaugos. Mes taip pat turėtume kalbėti ir apie būtinybę naudoti masišką renkamus duomenės ir e, debesies kompiuteriją tam, kad galima būtų kurti naujus verslo modelius ir gerinti našumą. Mes manome, kad tai gali būti patogu vartotojams, naudinga vartotojams ir verslui, o taip pat vyriausybėms, mokslui Ir to, taip pat gali privesti tokiuose šitose kaip kova su nusikalstamumu. Tam, kad mes visiškai galėtume pasinaudoti kompiuterijos dibesyje ir, ir masiniais duomenimis, mes turėtume užtikrinti, kad sistemos galėtų suveikauti. Uh, tam, kad galima būtų ateityje e, ne tik tinkamai e, gauti visus duomenys, bet ir tinkamai juos naudoti. Bet mums reikėtų taip pat galvoti ir apie daiktų internetą ir e, mm, debesų kompiuterijos tinkamą reglamentavimą. Nepamirškime ir 5G interneto. AKR frakcijos vardu aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai svarbu uh, kad ši sistema būtų naudinga visiems, kaip ir pasakė panas Štefanič, kad tie duomenės, masiniai duomenės gali būti naudingi ir sveikatos, ir žemės ūkio, ir kovos su nusikalstamumu, ir miestų transporto sritise, jau turime to pavyzdžių. Be to mes manome, kad debes kompiuterija gali suteikti naujų galimybių vartotojams, pavyzdžiui, rinktis nes vartotojai galės išsamei ištirti rinką prieš e, priimdami sprendimą, dėl ko ką reikėtų pirkti. Svarbu yra, kaip ir pasakė pranešėjas, kad mes padėtume mažam ir vidutiniam verslui naudotis šiais e, duomenimis, big data. Ir turime surasti tinkamą pusiausvyrą tarp įvairių elementų. Uh, užtikrinami kartu nuseklumą visoje Europos Sąjungoje, tam, kad naudojant e, e, tuos e, duomenės nebūtų susidurima su skirtingais duomenų naudojimo režimais. Iš tikrųjų, yra šiek tiek tokio susirūpinimo dėl duomenų apsaugos ir privatumo užtikrinimo. Mes turime išgirsti susirūpinusių asmenų balsus tam, kad uh, visi galėtų gerai valdyti duomenės ir taip pat, kad vartotojai suprastų, kas vyksta su jų asmens duomenimis. Be to dalintis duomenimis, keičiantis jais reikėtų užtikrinti deramą duomenų apsaugą. Mūsų kolegos iš tikrųjų labai daug dirbo tam, kad būtų užtikrinta gera pusiausvėra, kai buvo rengiamas duomenų apsaugos reglamentas. Ir ponia Sechvalo, Sechnalova, jūs dirbote labai intensyviai, aš atsimenu, kaip, kaip, kokios intensyvios dėrybos vyko įkon komitete. Duomenų apsaugos reglamentas. Kalbėdama apie vartotojus, norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad e, vartotojams pasirodytų labai keista, jei dokumentas, kuris turėtų apsaugoti jų asmens duomenis, tai yra pats reglamentas, privers rinkos subjektus reikalauti, kad žmonės atskleistų kuo daugiau asmens duomenų. Kaip mes galėsime tai paaiškinti vartotojams, kurie dabar turės, atlikdami kiekvieną operaciją, pateikti dar daugiau asmens duomenų dėl to, kad mes patvirtinome asmens duomenų reglamentą. Taigi, kai mes dėrėjomės dėl to reglamento, Darybos buvo sudėtingos ir šiaip darybos ir trišalės darybos. Mes galvojame apie tai, kaip galima būtų parengti tą dokumentą taip, kad žmonės suprastų, kodėl jiems reikia teikti daugiau asmens duomenų ir kaip bus užtikrinti duomenų apsauga. Ir Mes matome, kad vartotojai yra suinteresuoti turėti, gauti šią informaciją, mes matome, kad rinka keičiasi. Ir jūs sakėte, kad tai nėra pranešimas, tai yra tik tai rezoliucija, bet aš manau, kad vis tiek yra gerai, kad mes turime progą išsakyti savo nuomonę, kad ir dėl rezoliucijos, nes dažniausiai komitetai neturi tokios galimybės. Ir manau, kad mes turėtume baigti, šį, baigti rengti šį dokumentą kuo skubiau. Gal reikėtų atskirti asmens duomenės nuo anoniminių duomenų ir taip gal mes galėtume e, šiek tiek nuraminti vartotojus. Ula. Ačiū pirmininkė. Ir taip pat norėčiau padėkoti ponui Terabelą už šį dokumentą, kuris e, skatina tolesnį diskusiją apie e, klestinčių duomenimis grindžiamą ekonomiką ir apie masinius duomenis. Man atrodo, kad jūsų dokumentas yra glaustas ir e, viską pasako labai aiškiai. Tačiau norėčiau atkreipti sudėmėsi į kelis dalykus, kurie mano galva yra labai svarbus. Man yra aišku, kad kaip ir minėjau EPP atstovas, kad e, skaitmeninė ekonomika ir masinis duomenų naudojimas yra mūsų tolesnio ekonominio augimo variklis, kuris galėtų padėti ES padidinti savo ūkio našumą. Ir aš manau, kad mes Europoje turėtume pasinaudoti naujomis šios skaitinės rinkos galimybėmis. Pirmininkė apie tai kalbėjo. Tačiau yra viena problema, kuriant šią skaitminę rinką. Tai yra pasitikėjimo stoka. Skandalas susijęs su duomenų vagystėmis ir masinių piliečių stebėjimu pakirto žmonių pasitikėjimą. Todėl mes turime užtikrinti, kad rengiamas teisės aktas atitiktų vartotojų lūkesčius dėl labai aukšto apsaugos lygio, kad kai jie vadnautos internetu, jų duomenys yra tinkamai apsaugoti. Žmonės labai dažnai visiškai nesupranta, kaip yra kaupiami duomenys, kaip e, jie yra saugomi ir dėl to be abejo taip pat e, e, atsiranda dar daugiau nepasitikėjimo. Ir tai trukdo skaitminiai rinkai vystytis. Aš manau, kad mes galėtume šiame dokumente daugiau dėmesio skirti ir mažam ir vidutiniam verslui. Skatminė ekonomika yra ekonominio augimo variklis, o mažas ir vidutinės verslas yra vidaus rinkos ašis, stuburas. Ir todėl mes turėtume padaryti viską, kad jis galėtų išnaudoti visą savo potencialą. Ir tam, kad galima būtų tinkam pritaikyti su šis masiniais duomenimis susijusias strategijas, reikės nemažai investuoti. Taip pat reikės mm, kelti ir darbuotojų kvalifikaciją. Tam, kad galima būtų įveikti šias kliūtis, galima būtų kurti inovacijų platformas, inovacijoms plėtoti skirtus biurus, centrus. Ir mano šalyje veikia toks centras AIBIS, kuris teikia paslaugas ir konsultacijas mažam ir vidutiniam verslui apie tai, kaip galima būtų plėtoti elektroninį verslą. Ir e, šio centro paslaugos e, susilaukia klientų pritarimo, nes jie mano, kad e, jis padeda mažam ir vidutiniam verslui prisitaikyti prie naujų skaitminės rinkos iššūkių. Taigi gal jūs galėtumėt e, atsižvelgti į Danijos e, patirtį. Ir dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą dokumentą ir nekantriai lauksiu tolesnės diskusijos. Ačiū. Okay, there's no, no greens, no grey. Žalėjų, žaliųjų atstovų nėra. Catherine Salem, prašau. Ačiū, Vikė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Markui. Labai gaila, kad pramonės komitetas nerengė pranešimo šią temą. Aš manau, kad mes praradome puikią progą kažką pasakyti šiuo klausimu, nes man atrodo, kad da, būtent dabar turime apie tai kalbėti. Ši tema yra nepaprastai svarbi, visi, kas prisidėjo prie šio dokumento, puikiai tai žinome. Žinome, kad potencialas yra didžiulis. 90 procentų visų pasaulyje turimų duomenų buvo sukauta per e, pastarosius dviejus metus ir 90 procentų visų tų duomenų yra, yra skaitmeniniai duomenės ir pusę tų duomenų galima reguliariai keistis. Aš manau, kad mūsų amžius tikrai yra tiesiog fantastiškas ir pirmininkė apie tai jau kalbėjo. Aš manau, kad labai svarbu yra leisti mokslininkams naudoti šiais duomenimis. Visai neseniai aš e, vakar aš dirbau darbo grupėje, kurioje kalbama apie intelektinę nuosavybę ir autorių teisės. Ir mes daug kalbėjome apie galimybę naudotis duomenimis. Aš galiu Jums pateikti šiek tiek faktų. Welcome Trust prognozuoja, kad fondas kad fondas turi išleisti 62 procentus viso savo turimo biudžeto, tai yra 25 800 e, e, eurų tam, kad galėtų gauti visus patvirtinimus, kad jie gali naudotis vienokiais ir kitokiais duomenimis, kurie yra reikalingi jiems atliekant mokslinius tyrimus. Bet juk mes turime 2001 metų taisyklės, kurios reguliuoja uh, leidimų naudotis duomenimis e, suteikimą. Ir aš manau, kad e, čia reikia tikrai siekti kažką keisti ir e, tai, apie ką mes kalbame šiuo metu, ir yra ta. Ir siekia to tikslo, todėl atviresnė prieiga prie duomenų būtų būtina tam, kad mes galėtume uh, kurti, kurti tikrai skaitmininę rinką, tokią rinką, kuri galėtų susitvarkyti su nūtinos iššūkiais, su kuriais mes piliečiai susidurime kiekvieną dieną. Taigi dėkoju Jums už Jūsų parengtą dokumentą ir vakar mes tikrai labai daug kalbėjome apie e, duomenės ir kaip ir minėjai, pirmininkė labai svarbu yra apibriežti, kas yra atviri e, duomenės, visiems prieinami duomenės. Uh, dėkoju. Ačiū e, už progą turėti rimko indėlį Norėčiau du dalykus priminti. Apie vieną kalbėjo mūsų pirmininkė. Didieji tie duomenys yra ta technologija, big data vadinamieji. Gali būti panaudoti sveikatos ar transporto sektoriuose, daugelį kitų sektorių. Tad tai yra daugiau apimantis dalykas negu bendra skaitmeninė rinka. Čia irgi tenka kalbėti apie riziką. Mes girdime tik Mes girdime ir čia apie iškylančią riziką. Duomenų vis grįsta ekonomika e, atsilieka sparčiai nuo tos, kuri veikia jungtinėse valstijose deš, kokiu dešimtmečiu. Mūsųse dar padoriai net neprasidėjo šios ekonomikos plėtojimas. Ir čia mes dar kalbame apie sukčiavimo riziką ir taip toliau ir panašiai. O tu tarpu verslo įmonės nori uh, investuoti į šią ekonomiką ir tik tai investuos tada, jeigu turės pasitikėjimą, kad ši į rinką ateityje plėtosis. Tad kalbėdami apie tai, apie tą potencialią riziką, kurią galėtume reguliuoti dar neatsiradus e, technologijoms, mes šiek tiek gazdinam visus, mes, turim, mes nesame juk vartotojų komitetas, mes esame uh, E, taip pat ir vidaus rinkos komitetas. Juk žinome, kad ekonomikos augimui čia turime didžiulį potencialą. Mm, ir ne, ne, ne tirštinkime spalvų, nejuodinkime tos situacijos labiau negu reikia. Tad e, manyčiau, kad būtina yra atsižvelgti į tą aspektą, kad ne, turime kalbėti ne tik apie riziką. Ačiū. Pirmininkė. E, dėl laiko turim šiek tiek problemų, tad prašau apibendryti greitai. Taip, labai trumpai. Atsakymas bus toks, mes turime būti veikiau teigiamai e, nusiteikę skaitmeninės ekonomikos plėtojimo e, atžvilgiu, nes tai gali padėti atgaivinti ekonomiką, tačiau turime matyti ir problemas. Aš, pavyzdžiui, medikamentų, vaistų nepirkčiau internete, todėl kad kas antras vaistas ten pardavinėjimas padirbtas. Tad turime matyti problemas ir, ir matyti potencialą. Reikia vėl užtikrinti pasitikėjimą, todėl kad elektroninėje prekyboje to pasitikėjimo nėra. Yra perkamos prekės, prekės atsiunčiamas ir tuomet konstatuojama, kad tos prekės yra netokios, kokiu buvo norėta. Uh, ir paskui labai sunku jas pasikeisti parduotuvėje, yra ir pigiau ir paprasčiau pasikeisti prekę paprastoje parduotuvėje. Todėl taip, turime matyti galimybės, tačiau žinome taip pat, kad kai kurie e, nusikalteliai tas taisyklės, tas galimybės e, iškraipo, pažeidžia. 28 diena yra galutinė data pateikti, 12 valanda pateikti pakeitimams, 6-7 gegužės pakeitimų nagrinėjimas komitete, o paskui balsuojame IMKO komitete birželio 4 dieną. Aš e, esu pasižymėjęs e, e, šešilinių pranešėjų komentarus, kitų kolegų komentarus, dirbame glaudžiai su kolegomis, aš išgirdau teigiamų signalų daug, tačiau aišku, yra tokių aspektų, kuriuos būtinai turime atkreipdėmėsi. Ačiū. Siūlyčiau, kad mes pratestume iki 5 valandos vakaro kito antradienio pakeitimų teikimo laiką, nes taip eina savaitgalis į tą laiką ir be to keliaujame į Strasbūrą Tad dar pusdienis suteiks kolegoms laiko daugiau pateikti pakeitimams. Visiems tinka tvarkoj. Tad ačiū taip pat, kad koordinavote mūsų pastangą šioje srityje. Tikiuosi, kad jūsų indėlis dėl tų big data, dėl tų didžiųjų duomenų bus naudingas ir kad nesulauksite pernelik didelių pastabų šiuo klausimu. O dabar kalbėsime apie dešimtąjį darbų tvarkės klausimą bendrausios rinkos reguliavimo gerinimas. Tai labai svarbi tema. Pranešėja yra kolegė Anelin Van Bosuit. Žodis jai. Ačiū. Kalbėsiu olandiškai, sako kalbėtoja. Dėkuoju. Man labai malonu renkti šį dokumentą, siekiant e, geresnio vidaus rinkos reglamentavimo. Matome, jog ES teisės aktai dar dažnai sukelia administracinių kliučių Aš bandžiau pažvelgti į tai, e, galvodama, kaip galėtume palengvinti e, rinkos dalyviams gyvenimą. Ir labiau kreipiau dėmesį ne į kiekybinius, bet į kokybinius aspektus. Geresnio reglamentavimo principai yra tokie principai, kuriems pritarė visos institucijos ir parlamentas, ir taryba, ir, ir komisija, ir visos institucijos čia vaidina svarbu vaidmenį. Dokumente yra dvi dalis. Vienoje dalyje kalbama apie principus, kuriais turi būti remiamasi, o kitoje dalyje kalbama apie tas priemonės, kurios konkrečiai turėtų būti naudojamos. Kalbant apie principus. Manau, kad e, labai svarbu būtų remti subsidiarumo principų kaip iš, iš, išeities tašku. Nes e, mes e, manome, kad kai kuriais atvejais galbūt europinis lygmuo yra adekvatesnis, kuomet galvojame apie geresnį reglamentavimą. Bet kiekvienu atveju turime vertinti tą tinkamą lygį. Dažnai piliečiai mano, jog Bruselis yra mon, biurokratinis monstras kaip Lochnėso pabaisa. Mes taip pat turime nepamiršti regioninių parlamentų ir, ir subsidiarumo e, rinkos reguliavimo e, požiūrių turime naudoti raudonos kortelės procedūrą, kuomet nacionaliniai parlamentai mano, kad subsidiarumo principo nesilaikoma ir tuomet jie gali e, užblokuoti visą tą procedūrą, kaip jūs žinote tos taisyklės, kurias mes priimame, turi būti lengvai įgyvendinamos, skaidrios ir paprastos. Ir čia e, yra svarbios e, pagrindinės teisės. Turime identifikuoti tos aspektus, kurie turi būti tobulinami. Labai svarbus dalykas taip pat yra poveikio vertinimas poveikio vertinimas turi vykti bendradarbiaujant visoms trims institucijoms ir remiantis poveikio vertinimu reikėtų e, vertinti visus teisėkuros pasiūlymus. Labai svarbu, kad poveikio vertinimas remtųsi akivaizdžiais duomenimis. Turime, aišku, čia taip pat galvoti ir apie tikslus, kurių siekiame. Vertinimo komisija turi būti nepriklausoma ir šiuo požiūriu taip pat reikia kai ką patobulinti. Tais atvejais, pavyzdžiui, jeigu nepakankamai atsižvelgiama į sąnaudas, turėtų būti galimybė sustabdyti e, teisėkoros pasiūlymą. Norėčiau daugiau komentarų iš kolegų šituo klausimu. Kitas aspektas - konsultacijos su e, suinteresuotomis pusėmis. Labai svarbu, kad e, šis procesas būtų plėtojamas, kad būtų įtraukiama daugiau suinteresuotų pusių ir turėtume užtikrinti kaip kaip galime optimizuoti tą procesą, kad į mus kreiptųsi ne tik tai Bruselėje esantis atstovai. Yra e, taip pat e, suinteresuotų pusių formai internete, turime išnaudoti ir juos. Kitas svarbus aspektas yra Europos teisės aktų įgyvendinimas. Dažnai e, e, tai, kad e, teisės aktai perkeliami laiku, dar nereiškia, kad jie tinkamai įgyvendinami, o tai yra labai svarbu vidaus e, rinkai. Turime ištisą spektrą įvairių priemonių, kurios e, gali mums padėti išsiaiškinti, kaip ES teisės aktai yra taikomi. Galime taip pat čia pagalvoti apie tai, kokį vaidmenį šiame kontekste turėtų vaidyti Solvit. Toliau. ES teisės aktai praranda prasme, kuomet jų nesilaiko valstybės narės. Aš norėčiau, kad būtų pasikeista nuomonėmis dėl šio aspekto. Komisija turėtų taikyti e, valstybėms narėms e, atitinkamas procedūras nemokumo e, atvejais. Toliau ekspost vertinimas. Turėtume pabandyti išsiaiškinti, kurios, e, kurie teisės aktai jau yra pasenę ir turėtų būti panaikinti, nes geresnis reglamentavimas reiškia nuolatinį kintantį procesą ir nuolatinį vertinimą. Tad aš e, norėjau kalbėti pakankamai glaustai, todėl pasakysiu, kad e, e, dokumente rasite daug naudingos informacijos. Tai, ką pasakiau, yra pranešimo pagrindas. Aš labai džiaugiuosi e, bendradarbiaudama su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad toliau bendradarbiausime su kolegomis ir tikiuosi, kad mums pavyks pagerinti bendros rinkos reguliavimą. Dėkuoju. Kurasi Bilterė apie e koordinatorę. Bet e, ponia Fontun pristatys jos pastabas. Ačiū. Vikė Ana Marija Kurasi Bilt apgailėstauja, kad ji negali dalyvauti šiame posėdėje ir ji paprašė, kad aš jums e, papasakočiau apie jos mintis apie šį dokumentą. Ji džiaugiasi, kad yra parengtas šis dokumentas ir kad kalbama apie tai, kad skaitminės vidaus rinkos dokumentai turėtų būti paprastesni ir aiškesni. Tai atitinka jos viziją, kad vidaus rinka turėtų būti mažiau biurokratiška, e, labiau pritaikyta mažam ir vidutiniam verslui. Be to reikia palaikyti konstruktyvų dialogą su interesuotomis šalimis per visas teisėkros proceso stadijas. Mes nenorime iš naujo išradinėti dviračio. Turėtume pirmiausia užtikrinti, kad visi ES teisės aktai būtų teisingai perkeliami į nacionalinius teisynus. Be to, tam, kad valstybės narės neprikurtų papildomų uh, nuostatų, kurios, dėl, kurios padidintų finansinę ir biurokratinę naštą, reikėtų uh, pasirūpinti tuo, kad e, jos to nedarytų. Bet to reikia sustiprinti dialogą tarp, su nacionaliniais parlamentais. Ir tai galima būtų daryti, pavyzdžiui, patobulinant poveikio vertinimo procesą. Bendros aiškios, suprantamos taisyklės sustiprins pasitikėjimą vidaus rinka ir taip sukurs pridėtinę vertę tiek vartotojams, tiek versla, verslui. Anmarėja pritarė darbo tvarkiai dėl geresnio reglamentavimo ir refit iniciatyvai. Jie mano, kad mes turėtume rengti išmaniuosius e, ir protingus teisės aktus ir pasikliauti savireguliavimu tuomet, kai tai yra e, tinkama. Be to, ponė Korasė Bilis tikisi, kad su pranešėja jie palaikys konstruktyvų dialogą ir kad taip pat sėkmingai bus bendrabiavami su visais kitais šešėliniais pranešėjais. Kolegės Koldemos, dėkoju už šį įdomų darbo dokumentą. Norėčiau pirmiausia pasakyti, jog darbo dokumentas yra puikus pradinis diskusijų taškas. Čia yra kai kurių dalykų, su kuriais aš nesutinku, tačiau, kaip jau sakiau, diskusijai pradėti tai yra neblogas pagrindas ir galime ieškoti, kaip pagerinti šį teisės aktą. Manau, kad mes ne, neprieitume prie tokios išvados, kai sakome, kad gera teisėkūra yra gera tada, kai jos iš viso nėra. Tiesiog reikia pasakyti, mums reiktų bendrų taisyklių, e, ne 28 valstybių narių taisyklių, bet reiktų pasirinkti geriausias. Ir teisės aktų mums ko gero dabar gal reikia netgi daugiau negu mažiau. Norėčiau dėl kai kurių specifinių siūlymų, e, tarti porą žodžių, apie kuriuos jūs kalbate savo dokumente. Sutartyje yra pasakyta, jog subsidiarumo principas turėtų būti taikomas šiuo atveju, tačiau e, jį ne visada siūloma taikyti. Manau, kad nacionaliniai parlamentai bet kokiu atveju turėtų būti įtraukti šį procesą. Reikėtų taip pat, kad mes Europos parlamente galėtume kreiptis į ministrų tarybą ir paprašyti to paties, laikyti šio principo, nes nacionaliniai parlamentai turi būti informuoti tarybos apie tai, kas vyksta. Galėtume pasakyti, kad e, ir mes galėtume juos informuoti, savo kolegas nacionaliniuose parlamentuose, bet tai šiaip jau yra tarybai tenkanti užduotis. Visi suinteresuoti subjektai, mes patys įmonės ir taip toliau ir panašiai, turime siekti, kad skaidrumo būtų daugiau, o ne mažiau. Kad dėl poveikio vertinimo. Čia e, susiturime su esminiais dalykais dokumente. svarbu, kad tas poveikio vertinimas būtų apčiuopiamas ir aiškus, bet ne visai galiu suprasti, kaip praktikoje tai veiks nes tas dokumentas yra tartum gyvas. Jūs sakėte, kad poveikio vertinimą mes turim turėti, tai yra gyvas dokumentas, kurį reikia adaptuoti kiekvieną kartą, kai kažkas sulaukia siūlymų. E, tiesiog leiskite perspėti jūs dėl to, kad mes keliame pernelyg aukštus tikslus, nes mes jau ir taip turime pakankamai ilgą teisinę procedūrą. Ir jeigu įmonėms sunku, kai jau dabar juos įgyvendinti, tai aišku, kad uh, joms ateityje gali kilti dar daugiau problemų, tad norime, turime čia padirbėti daugiau ir iš turime išsiaiškinti, kaip tą poveikio įvertimą mes įsivaizduojame, kad būtų galima tuo naudotis, nesukeliant niekam papildomų problemų. Ir aš tikrai nepritariu pareiškimui, kuris padarytas yra darbinėme dokumente, kai jūs sakote, jog poveikio vertinimas turėtų turėti teisės aktų vykdymo sustabdymo galę. Aš tikrai tam nepritariu, kolega Makent ir kai kurie kiti tikrai pritarė priešingai pozicijai nes mes kalbame apie politinius sprendimus ir poveikio vertinimas, kad ir koks jis bebūtų, neturi sustabdyti teisės akto vieno ar kito įgyvendinimo. Dar buvo išsakyta įdomių minčių apie tai, kaip turim suvokti savo darbą dėl įgyvendinimo. Niekas labiau negazdina įmonių ar, ar kitų suinteresuotų subjektų, negu tai, kad jie mato, kad, jie mato, kad teisės aktas yra gyvendinamas blogai. Prie to, aišku, aspekto turime padirbėti. Ir vėlgi ta savoka, ta gold plating, pernelyg didelis kliūčių ir taisyklių kūrimas, pernelyg gausus jų pateikimas yra tas dalykas, prie kurio mes turime padirbėti, priimant politinį sprendimą. Juk direkt, direktyva yra toks dokumentas, kai valstybės narės turi pačios tenktis ją perkelti į savo nacionalinę teisę siekdamos reikiamo rezultato. Tai negalima sakyti, kad tai yra pernelyg didelis biurokratinių kliūčių kūrimas. Mes turime pasirinkti teisinę priemonę, kurios dėka ateityje galima būtų tinkamai įgyvendinti Europos teisės nuostatas. Ir atėjo man tokia mintis, kurios čia nėra. Mums iššūkis tenka štai koks. Taryba, komisija ir parlamentas turi tam tikrą supratimą apie teisės aktą, paskui dėl jo balsuojama, paskui priimamas teisingumo teismo sprendimas. O tada kartais būna sunku suprasti tai, kad teismas interpretuoja pradinės teisės teisėkuros tai proceso dalyvių intencijas. Kai Danijoje, pavyzdžiui, mes primame teisinius sprendimus, mes iškart bandom įsivaizduoti, koks galėtų būti teismų sprendimas ir mes atsižvelgėme jau parengiamajame darbe, rengdami teisės aktą į tai. Ir manau, kad turėtume pabandyti čia šią praktiką šiek tiek pritaikyti, turėtume remtis dabartiniu tekstu, turime išsiaiškinti, kokios yra intencijos to pradinės teisės akto. Europos teisingumo teismas pateiks interpretavimo, interpretavimo teisės aktą. Tai yra jo darbas, na, o mūsų darbas yra parengti gerą teisės aktą. Na, šiaip kalbama teisės akte apie, apie visą eilę e, gerų dalykų. Tikiuosi, kad diskusija ateityje dėl to dokumento bus įdomi ir kad mes galėsime parengti puikų, įdomų pranešimą. Ačiū. Um, there's no speaker from Aldi. And... Aldi atstovė Dita, prašau. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti. Ulato Turnes e, dėja turėjo anksčiau išeiti ir todėl aš jos vardu kalbėsiu. Ji norėtų padėkoti Jums už šį parengtą darbo dokumentą. Iš esmės, ji pritarė bendrai šio dokumento linijai Jei atrodo, kad diskusijos apie tai, kaip galima būtų pagerinti vidaus rinkos reglamentavimą, yra uh, neatskiriama dalis kur kas platesnio, bendresnio darbo supaprastinti apskritai ES teisės aktus. Vidaus rinka yra bendradarbiavimo pavyzdys, ji prisideda prie ekonominio augimo, ekonominės gerovės kūrimo. Tačiau manau, kad mes turėtume reglamentavimą tobulinti ir gerinti. Kolegė pateikė trys pasiūlymus. Pirmiausia, subsidiarumo principas, jį reikėtų sustiprinti. Antra, poveikio vertinimas. Ir trečias, bet nemažiau svarbus dalykas, tai yra konsultacijos su visomis suinteresuotomis šalimis. Kolegė norėtų pabrėžti, kad e, suinteresuotų šalių forumai gali būti labai naudingi, nes e, padeda problemas spręsti iš apačios į viršų. Be to, kolegė yra įsitikinusi, kad būtina pagerinti vidaus rinkos reguliavimą e, ir kad tik, tik taip mes galėsime da, e, sugražinti ekonominį augimą į ES ir taip pat kurti naujas darbo vietas. Olga, prieš suteikdama tau žodį, aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į rėčių pusiausvyrą e, šiame komitete. Předsedkyně, e, já bych e, se k tomu dokumentu také chtěla. Dėkoju. Tai yra iš tikrųjų puikia pastaba. Aš taip norėjau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Ir norėčiau pasakyti, jog mes nenorime tokios Europos, kuri kels frustraciją įmonėms. Norime kitokios Europos, netokios, kuri frustruoja visus pailiui, įskaitant ir vartotojus. Aš esu labai dėkinga už punktą 3.5, ten kalbama apie pažeidimų procedūras ir apie e, procedūras, kai nevykdomos numatytos pareigos ar nuostatos. Šiuo atveju Maničiau, kad pažeidimo procedūra turėtų būti tas dalykas, kurio, prie kurio turėtume labiau susitelkti kartu su vartotojų organizacijomis. Pažeidimų procedūros tęsiasi nuo dviejų iki dviejų su pusę metų. Prie to dar turėtume pridėti pradžios procedūrą, galima apskundimo procedūrą, tad reikia maždaug trijų metų, kol tokia procedūra pasibaigia. Ir nežinau, ar valstybių narių lygmenių yra tokių nuostatų, kurios atitiktų šiuo atveju ES teisės nuostatas. Dėl to galėtų kilti nuostolių suinteresuotiems subjektams. Būtent dėl to aš kalbu apie dalį, kuriai reikėtų skirti daugiau dėmesio. Okay, I just... Na kągi, aš e, jums leidus taip pat norėčiau užsakyti kelias pastabas. Mane vis labiau ir labiau neramina daug dalykų, e, kai aš stebiu, kaip rengiami yra teisės aktai. Ir šiame dokumente išsakyta daug labai gerų minčių ir e, frakcijų atstovai pasidalijo savo mintimis apie tai, kaip jį galima būtų dar labiau patobulinti. Poveikio vertinimas. Man patinka tai, kad jūs kalbate apie tai, kad poveikio vertinimas turėtų būti toks e, gyvas, besikeičiantis dokumentas. Labai dažnai būna taip, kad rašant galutinės formuluotės, vis dar stokojamas supratimo apie tai, kaip tas teisės aktas paveiks vartotojų pasitikėjimą ir padėtį vidaus rinkoje. Ir kartais taryba sako, dėl to atsiras papildomų, dėl to pasiūlymas atsiras papildomų kaštų, bet mums, mums gali atrodyti, kad tas pasiūlymas vis tiek yra vertas to. Ir yra gerai, kad e, jei nepriklausoma poveikio vertinimo e, institucija galėtų atlikt, pateikti visiškai nepriklausomą savarankišką vertinimą. Ir e, tokiu vertinimu mes galėtume rimtis per trišalės darybas. Taip gali padėti mums ieškoti potencialiai įmanomų kompromisinių pasiūlymų. Pavyzdžiui, dėl kelionių paketų direktyva. Šiuo metu vyksta dėrybos ir skirtingi rinkos veikėjai turi e, įvairių pasiūlymų, įvairių minčių apie tai, kaip e, tam tikros formuluotės gali paveikti vartotojų pasitikėjimą, pavyzdžiui, ir padėti e, rinkoje. Panas Timermans pritarė man, kai aš da, sakiau, kad galutinės poveikio vertimas turėtų būti baigtas prieš galutinai pasirašant kokį nors dokumentą. Nes būtų kur kas naudingiau mums sužinoti, pavyzdžiui, kad, kad e, dėl kažkokio pasiūlymo padidės sąnaudos, sužinoti, kiek jos padidės prieš priimant sprendimą dėl to dokumento. Nes taip kaip yra dabar, da, da, dažnai nepas, nepasiteisina. Ir labai dažnai skirtingi rinkos veikėjai pateikia mums prieštaringus duomenis. Ir konsultacinės įstaigos gali būti veikti visiškai nepriklausomos, jomis reikėtų pasitikėti. Ir dar vienas dalykas - standartų nustatymas. Nes viena vertus bendri standartai turi būti tvirtinti tam, kad var, būtų stiprinimas vartotojų pasitikėjimas. Kartu aš, kaip šio komiteto pirmininkė, susilaukiu vis daugiau ir daugiau nusiskundimų dėl to, kad e, standartus nustatančios e, organizacijos dažnai neatspindi e, kai kurių suinteresuotų šalių nuomonės, kad kartais stambios bendrovės gina savo interesus mažų bendrovių sąskaitą. Taigi, manau, kad kuo daugiau mes galėsime pasinaudoti naujausiamis technologijomis tam, kad e, būtų padidintas skaidrumas, e, kad visas procesas būtų atviresnis ir skaidresnis visiems, visoms suinteresuotoms šalims, įskaitant ir vartotojus, tuo labiau visomis tomis procedūromis ir standartais bus pasitikima. Manau, kad tai yra labai svarbu. Nežinau, ar uh, mes galėtume surinkti dar vieną klausimų atsakymų raundą, nes e, mūsų skirtas laikas e, jau beveik baigėsi. Ne, ne, viskas gerai, lauksime kito e, susitikimo šešdešimtės pranešėjais. Dokumentas bus parengtas gegužės 15 dieną ir svarstysime į komitetą birželio 4 dieną. Puiku, kągi, paskutinis šio ryto klausimas tai yra Ditos Haranzovos pranešimas. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad prie mūsų ponas Maklaken prisijungė prie mūsų, nepaisant to, kad jūs tikrai netkursite lyčių pusiausveros. Aš ką tik sakiau, kad šioje salėje liko tik tai moteris. Na kągi, ES priekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo privačiojo sektorių iniciatyvams ne ES šalyse. Jau dėkoju, Rikė. Šis klausimas yra vienas iš tų, dėl kurios sutarė praktiškai visos frakcijos, analizuotamos jau originalų tekstą. Buvo pakeista, pakei, pateikta pakeitimų, kurie dar sutvirtino šitą tekstą. Um privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė gali būti naudinga įmonėms, nes jos galėtų aukti pas, e, ir už ES ribų, tai galėtų būti naudinga ir šalių vystimuisi. Svarbiausias dalykas, kurį mačiau pakeitimuose, yra štai koks, kad taip atsitiktų, reikia kad būtų užtikrintos aiškios taisyklės, skaidrios taisyklės ir kad visos įmonės, didelės ar mažos, vienodai turėtų galimybę dalyvauti konkursuose ir dalyvauti tokio pobūdžio partnerystėje. Su, suvokiu ir, ir pritariu būtent šiam signalui. Ir būtina, kad, ir, ir tiesa galiu pasakyti, kad pateikti pakeitimai buvo ta pačia linkme. Pasiūliau tris kompromiso pakeitimus ir dauguma frakcijų remia be pakeitimų tuos kompromisus. Taip pat pateikiau žodinį pakeitimą 37 pakeitimui. Ten yra e, tiesiog siekiama pagerinti formuluotę, kad būtų sklandžiau formuluojamas tekstas, tačiau paties pakeitimo mintis yra E, tokia, kurią aš pritariu, aš manau, kad ir jūs žodiniam pakeitimui pritarsite. Artėja pietų pertrauka, laikas bėga, tad labai smulkės detalės leistis nenoriu. Dėl to norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams ir visiems kitiems, kurie pateikė pakeitimus. Ir galbūt bus galima, e, galėsiu atsakyti jums, kolegos, jūsų klausimus, jeigu tokių būtų dėl jūsų pateiktų pakeitimų. Pirmininkė, EPP frakcijos šešėliniai pranešėjai suteikime žodį. Prašau. Dėkoju. Kadangi talyčių pusiausvyrą susiklostė tokia įdomi dabar, atrodo, tradicijų negreuname ir toliau. Kolega, kuriam atsvauju, negalėjo dalyvauti posėdėje ir jis tikrai apgailę sauja dėl to atsiuntė man laišką ir paprašė perskaityti tą laišką. Pirmiausia, e, reiškiama padėka pranešėjai už atliktą darbą. E, kalbama apie bendradarbiavimą ir laukiama to sklandaus bendradarbiavimo ir toliau. Nes iki šiol tas bendradarbiavimas buvo tikrai sklandus, kad dėl kompromiso pakeitimų Pone Harentsova kalba apie esmę tų pakeitimų. Kolega Rosati ir kiti irgi pateikė savo pakeitimus. Ir džiaugiuosi tuo, ką, ką atsižvelgia pranešėja, pati nuomonė yra gerai subalansuota ir rodo aišku imko požiūrį į privataus ir viešo sektoriaus partnerystę ES ir kitose šalyse. E, taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tas temas, kurios mūsų frakcijai svarbios. Norėčiau pabrėžti, jog daugiausia mažos ir vidutinės įmonės gali nukentėti nuo antroje dalyje išdėstytų iššūkių sąrašo. Mažiau sunkumų kils didelėms įmonėms, kai bus susidurėme su labai ilgalaikiais įsipareigojimais ir labiau techniškai sudėtingais projektais. Be to, Europos parlamentas turėtų paraginti Europos komisiją remti e, būsimas karjeras ap, e, Europos mažoms ir tinėms įmonėms. Turėtų būti remiamas specialistų judėjimas Europos Sąjungoje. Ir kai, kai deramas dėl investicijų ir prekybos sudirimų su kitomis šalimis, šis aspektas taip pat turi būti keliamas. Tai gali turėti įtakos mūsų kompanijoms ir jų konkurencijai su tarpusavio ES ir su trečių šalių įmonėmis. Na ir trečias dalykas, kuris toks pats svarbus kaip ir kiti kiti, kaip ponė Harantsova mato, jeigu ir mes taip suprasime, kad, maž, kad privataus ir viešosios susienerystė yra ekonomikos variklis, Jeigu suprasime, kaip svarbu tai yra vidaus rinkai, tai tuomet turėtume užtikrinti, kad 99 procentus viso verslo ES yra mažos ir vidutinės įmonės. Joms reikia suteikti visą informaciją apie privataus ir viešų sektoriaus partnerystę. Tad turime palengvinti joms dalyvavimą stambesniuose projektuose. Todėl Europos komisija turi užtikrinti, kad struktūros skirtos paremti um, e, maž, mažoms ir tinėms įmonėms turėtų rūpintis, kad tos mažos ir tinės įmonės gautų uh, reikiamą informaciją, lygiai taip pat kaip ir tos mažos tinės įmonės, kur dirbs už ES ribų. Uh, teikiu ir keletą pakeitimų. Uh, tikiuosi, kad autoriai ir kiti kolegos jiems pritars, kad galėtume parengti dar labiau subalansuotą nuomonę mūsų komitete. Ačiū. Maria. Maria Grapini. De la început vreau să o felicit pe Dita și... Dėkoju. Norėjau pasveikinti Dita ir šešėlinius pranešėjus. Tai yra toks dokumentas, kuriame yra viskas, ko reikia. Mano pakeitimai taip pat čia yra įtraukti, man malonu tai matyti. yra aiškiai pasakyta, kas ir kaip, taisyklės yra numatytos didesniam skaidrumui užtikrinti ir e, vienodam traktavimui visų užtikrinti. Dita pateikė žodinį pakeitimą, 37-ąjį, džiugu jį matyti. Ir tikiuosi, kad 34-as taip pat bus numatytas, nes Norėjau, kad tip sustarimas būtų minimas čia taip pat. Nes manau, kad sustarimas su JAV yra pakankamai svarbus, kad būtų įtrauktas ir į mūsų pranešimą. Na ir galiausiai. Pateikiau 11 pakeitimą. Tai yra naujas straipsnis dėl e, privataus ir viešo sektoriaus partnerystės gyvenimo ciklo taip vadinamo. Būtina, kad tai nebūtų dideliaus sąnaudą sukelianti nuostata. Dėl abipusiškumo nuostatos taip pat yra svarbios, e, nes svarbu, kad e, įmonės būtų sąžininkai traktuojamos, lygiai taip pat ir vyriausybės turi sąžininkai traktuoti įmonės E, Sažininkas traktavimas reikalingas ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš norėčiau būti tikra, kad mūsų teisės aktai pasitarnaus pirmiausia mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš teikiu tik tai savo nuomonę, ne mes priimsime esminį susarimą, bet manau, kad visą tai būtų pakankamai svarbu. Ačiū. Emma McClarkin. Emma McClarkin. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai už subalansuotą ir gerai parengtą nuomonę dėl šio pranešimo. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad e, Interprenio komitete rengiamo pranešimo dėmesio centre yra pasangos paraginti verslą kurti privačiojo ir viešojo sektorių partnerystės ne ES šalyse. Mes pateikime kelis pakeitimus nuomonės projektui kurių tikslas yra patobulinti jūsų rengiamą dokumentą. Ir tie pakeitimai buvo, buvo rengiami atsižvelgiant į teigiamą kai kurių viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių projektų patirtį ir man kad jie gali būti labai naudingi. Bet to mes pateikėme pakeitimus, kurie susijęs su, ir su abipusiškumu, pana Grapinė apie tai kalbėjo. Mes manome, kad viešųjų pirkimų rinkos turėtų būti atviros visam verslui. Tačiau mažas vietinis verslas labai dažnai investuodamas ūsienyje susiduria su kliūtimis. Ir mes manome, kad kai mes deramės dėl prikybos susitarimų su trečiomis šalimis, turėtume šią problemą spręsti. Manome taip pat, kad labai svarbu yra investuotojams suteikti pakankamai garantijų, kad jų ilgalaikės investicijos. Uh, bus apsaugotos, kad bus užtikrintesnis aiškumas ir e, gera valdysena, teisės viršnybės principas, nepriklausoma teismų valdžia, skaidrumas ir atskaitomybė bei e, korupcijos kontrolė. E, tai bus tų trečių šalių, kuriuose vykdomi projektai, prioritetai. Aš esu pasiruošusi de rengti su jumis bendradarbiaudama kompromisinius pakeitimus ir e, mes manome, kad ši nuomonė bus labai stipri ir nuosekli, kad ją galėsime pateikti atsakingam komitetui. Dėkoju. GUE frakcijos vardu. Pone Suba e, yra, ponė Suba yra koordin, koordinatorė, bet jos nėra. Ar iš komisijos kas nors norėtų ką nors pasakyti? Taip, prašau, ačiū. Ačiū Pirmininkė, aš esu iš priekybos generalinio direktorato ir norėčiau pasveikinti pranešėją parengus šį dokumentą ir taip pat sveikinu ir komiteto narius nemažai prisidėjus prie šio dokumento. Ir šis dokumentas iš esmės atspindi komisijos požiūrį į tarptautinius prekybos susitarimus. Mes manome, kad būtina yra užtikrinti, kad iš tikrųjų ateityje galima būtų skatinti uh, E, privačio ir viešojo sektorių partnerystės e, įvairiose pasaulio šalise, užtikrint visas būtinas garantijas ir apsaugą. Dėkoju, Dita. Ačiū, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastabas. Džiaugiuosi, kad iš esmės Jūs visi pritarėte šio dokumento pagrindiniai minčiai ir tam, kokią žinią mes norime nusiųsti INTE komitetui. Jūs kalbėjote apie mažo vidutinio verslo vaidmenį, apie bipusiškumo principą. Aš visiškai Jums pritariu, taip, mes turime atkreipti daugiau dėmesio į šios klausimus šiame dokumente. Na, o e, kitas pastabas aš pasižymėjau ir tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti su šešėlinės pranešėjais. Ačiū. Nikola, Nik, Nikola, džiaugiuosi, kad atėjai bet posėdis tuoj tuoj baigsis, e, nebent jau norėtum kažką pasakyti. Ne, kiti klausimai? Ne, tokių nėra, tuomet dėkoju ir iki pasimatymo 15 val. kuomet mes turėsime galimybę pasikeisti nuomonėmis su komisijos nariu ponu Ansipu.